Okay, friends, we start the second half. Labą dieną. Pradedame antrą mūsų užimtumo komiteto posėdžio dalį. Ir dabar pradėsime nuo esamos užimtumo ir darbo sąlygų padėties Europos civilinės aviacijos sektoriuje. Labai malonu, kad atvyko šio sektoriaus atstovų ir laukiame šių diskusijų. Praeitą mėnesį buvome susitikę, nes um, šis klausimas yra labai aukštai politinėje darbo tvarkėje, profesinių sąjungų darbo tvarkėje. Paprastai uh, čia parlamente vadiname tai socialiniu dempingu, aviacijos e, srityje jau ir šiame komitete apie tai kalbėjome ir e, transporto komitete su kitais parlamentarais buvome aptarę šį klausimą, taip pat mūsų politinėse frakcijose buvo tokių diskusijų. Ir nors nėra daug e, parlamento narių, nes Um, dabar ketvirtadienio popietį ir vairiuose komitetuose vyksta balsavimas. Turite žinoti, kad uh, šias diskusijas seka žmonės uh, per uh, savo kompiuterius, internetu. Norėčiau dabar pakviesti jūs visus trumpai pristatyti esamą užimtumo ir darbo sąlygų padėtį Europos civilinės aviacijos sektoriuje ir pasaulio civilinės aviacijos sektoriuje, nes faktiškai tenka kalbėti ir apie globalizaciją šiame kontekste. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Jan, Europos avialinijų asociacijos atstovui. Jis e, taip pat e, dirba socialinio dialogų komitete, taigi prašom žodis jums. Ačiū labai. Parodysiu kelias skaidrės, kad um, įsibėgėtų mūsų diskusija. Mm, po to um, galėsite pateikti klausimų. Galbūt klausite savęs, ar egzistuoja sažininga konkurencija aviacijos srityje, kai uh, Viena vertus aviacijos kompanijos deklaruoja didžiulės išlaidas, kita vertus nemoka socialinės apsaugos mokesčių ir jų darbuotojai yra deklaruojami kaip savarankiškai dirbantieji. jiems su, jais, su jais sudaromos terminuotos sutartis ir privaloma laikytis E, juos e, samdančios bendrovės taisyklių. E, Ir dabar pirmasis pavyzdys, kurį norėčiau pasiūlyti diskusijom. Europos komisija paprašė, kad mes pateiktume įrodymus, kad konkurencija nesažininga, mes turime tuos įrodymus. Ta sąrašą labai lengva parengti, jeigu nueisite į Niderlandų Niderlandų tinklapį, registrą, įmonių registrą, tai tie visi pilotai e, registruoti kaip mikro įmonės, o e, realiai dirba vienoms aviolinijoms. Yra įvairių, mm, įvairaus pobūdžio e, nesažiningos konkurencijos ir tie pavieniai pilotai, aišku, kai kurie laikosi įstatymų, kai kurie ne. Toliau, kitas antras pavyzdys, jis yra e, tikras įmonė, kuri deklaruoja, e, kad lakūnai e, dirba Bankokė ir gyvena, o jie realiai dirba iš Getviko oro uosto, skraido tarp atlantiniais skrydžiais ir taip pat agentūros, įdarbinimo agentūros. E, irgi yra ne Europoje įsisteigę. Taigi dar vienas nesažiningos konkurencijos pavyzdys. Trečiasis pavyzdys tai įmonės, kurios gauna valstybės pagalbą. E, tai yra Persų įlankos e, amerikiečių įmonės, kurios e, turi nemažą mm, pagalbą iš valstybės ir tai atsiliepia mūsų įmonėms, pavyzdžiui, British Airways, Iberia ir kitos aviolinijos. Prie, e, anksčiau čia dar ir Kataro aviolinijos ir kai kurios kitos aviolinijos priklausė e, tai sąjungai ir dabar nusprendė išeiti nuo 1998 metų iki 2010 metų pagal MUV generalinio direktorato duomenis suma, e, nors at, atsirado daug pigių skrydžių bendrovių, dėja darbo vietų Europoje nepadaugėjo, darbo vietų sumažėjo ir jaučiamas darbo rinkos ardimas. Nors e, keleivių srautai ir pervežimai išauga maždaug 5 procentais per metus. E, savo laikų e, labai ženkliai e, siekiant sistemos pagernimo prisidėjo ir užimtumo ir socialinių reikalų parlamento komitetas. Dabar prašoma, kad būtų taikomas tas darbuotojo apibrėžimas, kuris yra E, direktyvoje. Ir galiausia noriu pasakyti, kad reikia kuo greičiau peržiūrėti kai kuriuos reglamentus. Tai yra reglamentas dėl paramos e, trečių e, šalių įmonėm. Tai yra tas oro veiklos subjekto sertifikato gavimas Reikia greičiau, reikia, kad būtų geriau apibriešta pagrindinė verslo tiekimo vieta ir e, geriau būtų apibrieštas ta oro e, ekonominės veiklos vykdytojo sertifikato e, naudojimas. Reikia taip pat pakeisti ir direktyvą, kuri neleistų naudotis fiktyviomis buveinėmis. Noriu taip pat pasakyti, kad jūrinių pervežimų, jūrinio transporto sektorius e, gauna nemažai valstybės pagalbos, o daugelis oro bendrovių negali tuo pasigirti. Mes Europos mastu turime daug didesnius um, socialinius ir kitus mokesčius lyginant su trečiosiomis valstybėmis ir čia irgi reikia kažką daryti, norint užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Uh, Madamilė, dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Elizabete uh, Čika, kuri yra Europos transporto federacijos um, lėktuvų įgulų komiteto pirmininkiai. Prašom. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Esu Elizabeta Kika, lėktuvų įgulų komiteto pirmininkė. Atstovaujame 90 tūkstančių įgulų Europos Sąjungoje. Kalbame konkrečiai apie užimtumo ir darbo sąlygas ir konkrečiai pakalbėsiu apie lėktuvų įgulas. Noriu visų pirma pabrėžti, kad e, bendroji rinka turi e, būti grindžiama socialinė struktūra. E, reikia sažiningos, teisingos civilinės aviacijos Europoje ir e, atvėrus rinką e, buvo padarytas poveikis e, darbuotojams, jų kolektyvinėms ir socialinėms teisėms, darbo sąlygoms. Dėl darbo pobūdžio įgula ir pilotai civilinės aviacijos srityje E, yra gana sunerime dėl savo padėties, bet e, poveikis yra daromas ir kitoms darbuotojų grupėms, pavyzdžiui, žeminiams tarnyboms. Čia matote, kokių e, trūkumų yra ES teisės aktuose ir jų pasiūlymuose. Kalbant apie socialinę apsaugą, taikomi šalies įstatymai tos šalies, kurioje asmuo laikomas dirbančiuoju kur yra pagrindinė gyvenamoji vieta ir faktiškai e, tos gyvenamosios vietos teisės aktai ne visada atsižvelgia į tikrasias įgulos darbo valandas. Kalbant apie užsakomai paslaugų pirkimą ir e, laikiną, e, laikino agentų darbą, tokiu būdu užtikrinamas didesnis lankstumas, bet e, mažesnis tokio darbo stabilumas. Siekiant, tokiu būdu kartais siekiama, siekiama apeiti įvairius darbo teisės aktus, e, nesilaikyti jų reikalavimų. Kas dėl vieno leidimo direktyvos, operatoriai gali tokiu būdu užtikrinti tik mažesnio lygio, žemesnio lygio apsaugą lėktuvų įgulai e, dėl e, įvairių priežasčių, e, apriepiant ir kitas darbuotojų grupės. Operatoriai nori mokėti darbuotojams mažiau, nori uh, E, mažiau kvalifikuotų darbuotojų, ypač e, kalbant apie neės e avialinijas. Bet tie neės darbuotojai turėtų naudotis tomis pačiomis darbo sąlygomis kaip ir es darbuotojai. Ir socialinis dempingas vykdomas samdant ne es piliečių įgulas. Darbo laiko direktyva nebuvo atnaujinta nuo 2000 metų ir reikėtų šią direktyvą tobulinti, kad um, būtų geriau apsaugoti judus uh, darbuotojai, kad būtų geriau užtikrinamos jų darbo saugumo sąlygos, kas dėl netipiškos uh, darbo įdarbinimo praktikos. Čia uh, yra įvairių um, tokios praktikos formų civilinės aviacijos srityje papildomas darbas, darbas ne visą darbo dieną, nestabilus darbas, laikinas darbas um, tik didėja nuo 2000 metų ir um, dažnai nėra visiškai kompensuojamos pensijos, nėra apsaugomos uh, socialinės teisės. Labai svarbu, kad um, būtų užtikrinamos tokios pat socialinės garantijos ir laikinoms lėktuvų įguloms, nepaisant uh, tam tikrų jau primtų teismų sprendimų. Taip pat, e, kalbant apie socialinį dialogą, e, jis e, turi vykti, kad būtų užtikrintos vienodos socialinės teisės. Na ir pagaliau trūksta patikimų duomenų, patikimos informacijos apie užimtumo ir darbo sąlygas civilinės aviacijos srityje ir labai svarbu užpildyti tas spragas. Ačiū. you. Uh, I now give the floor to Mr. John Horn. Ačiū. Dabar uh, suteiksiu žodį uh, ponui John Horne. Prašom. Uh, thank you. Good morning, Chair. Dėkuoju. Labadiena, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Dėkuoju už galimybę kreiptis į Jūs. Esu John Horn, esu Europos um, e, lėktuvų kabinų asociacijos vicepirmininkas, esu pats um, pilotas, lakūnas. Norėčiau trumpai pristatyti neseniai um, atlikto tyrimo rezultatus šioje srityje. Kai kurie rezultatai mums yra itin aktualūs ir norėčiau patikslinti, kodėl. Atipiškas e, įdarbinimas, užimtumas yra gana paplitęs reiškinys ir ypač civilinės aviacijos srityje. Pilotai, e, įgulos e, kelia įvairių klausimų, įvairių abejonių dėl netipiško darbo. Jau keliarius metus yra nedaug duomenų apie šią problemą ir nedidelis susidomėjimas. Gento universitetas e, parengė tyrimą, kuris e, pateikė labai aktualių išvadų, e, kurios verčia mus susimastyti ir imtis skubių veiksmų. So try... Kalbant apie svarbiausius klausimus, ar galima pasitikėti šiuo tyrimu? Taip. Daugiau nei 10 procentų aktyvių ES avialinijų pilotų pateikė savo atsakymus ir tai tikrai statistiškai labai reikšmingas tyrimas, apimantis visą uh, civilinės aviacijos e, sektorių. E, be to, e, tokiu būdu galima įvertinti dar didesnių įgulų skaičiaus padėtį. Vienas iš šešių pilotų yra įdarbinamas netipiškai, tai yra ne pagal nulatinę darbo sutartį, taigi iš viso daugiau nei 10 tūkstančių lakūnų ES yra taip įdarbinama. Uh, nors e, tai vienas iš šešių iš viso. E, praktiškai e, tas santykis dar didesnis. 40 procentų jaunųjų pilotų nuo 20 iki 30 metų amžiaus nėra tiesiogiai įdarbinami, bet to um, pigių avialinijų lakūnai taip pat nėra tiesiogiai įdarbinami ir e, keturi iš penkių savarankiškai dirbančiųjų pilotų, dirbančių pigioms avialinijoms, yra tie vadinami netikri, netikri savarankiškai įdarbintieji. Pusė vadinamų savarankiškai dirbančių e, pilotų teigia, kad negali priimti savarankiškų su sauga susijusių sprendimų. Yra ir e, kitų užduočių, tarkim, kai turiu patikrinti e, saugos e, kriterijus prieš skrydį, turiu apeiti lėktuvą, viską pažiūrėti, iškviesti technikus prireikus, galime pasikeisti lėktuvą ir kartais atšaukti skrydį. Ne visuomet visas priežastis yra aiškios ir žinoma, avialinijos ir e, keleiviai nenorėtų to girdėti ir e, daugeliu atveju tai būtent mano atsakomybė. Įsivaizduokite dar vieną profesiją - teisėjo. E, tarkim, jeigu esate pažeidęs eismo taisyklės ir esate teisme, jeigu E, jums, e, pavyzdžiui, e, reikėtų mokėti, jeigu būtumėte apkaltintas ir nereikėtų, jeigu nebūtumėte. Kaip jums atrodo, ar būtų sažiningas, ar būtų teisingas tas teismas? Galima būtų pateikti ir kitus ryčių panašių pavyzdžių. Taigi įsivaizduokime, jeigu lėktuvo uh, patikrinimą atlieka žmogus, kuris neturi jokių pagal sutartį numatytų darbo valandų, jeigu jis negauna jokio atlyginimo, jeigu jis gauna, tarkim, tik lakūno atlyginimą. Įsivaizduokite lakūną, kuriam pačiam teko sumokėti didelę sumą pinigų, kad jis įgytų teisę e, skristi tuo lėktuvu, kad galėtų pradėti sėkmingai savo karjerą. E, Galime įsivaizduoti, nu, kokie pavargę e, pilotai kartais e, turi vykti į skrydį ir e, galima pateikti daug kitų pavyzdžių. Tai tik nedaugelis pavyzdžių, kurie rodo, kodėl tokia svarbi netipiško įdarbinimo civilinės aviacijos srityje problema. Labai svarbu, kad būtų tinkamai darbinami už saugą atsakingi darbuotojai Taip pat e, turime pavyzdžių, e, kai e, iš tolimų rytų yra iškviečiami pilotai, kad skristų Europos avialinijų lėktuvais ir jie dirba už ketvirtį kainos, bet ar tai iš tiesų užtikrina saugą? Be to, taip netipiškai darbinant darbuotojus yra vengiam, vengiama mokėti mokesčius, nesilaikoma socialinės apsaugos įsipareigojimų ir dėl to vykdomas dempingas rinkoje yra pakertama kitų um, kompanijų, kitų bendrovių konkurencinė padėtis. Čia yra įvairių socialinių, ekonominių problemų susijusių su e, sažininga konkurencija, kaip jas galima būtų spręsti. Ir e, čia yra kelios idėjos. Visų pirma, e, reikia uždrausti tas schemas, pagal kurias pilotai patys moka tam, kad įgytų teisę skristi, kad jie dirbtų pagal nulinio darbo valandų skaičiaus sutartis. Manome, kad reikia stažuočių E, mokymo stažuočių. Taip pat manome, kad e, teisės aktuose reikėtų e, sustiprinti, patobulinti gyvenamosios vietos savoką, jos apibrėžti. Kol kas nesulaukime jokio atsakymo šiuo klausimu operatoriai tiesiog savo norų kartais perkelia tą oficialią gyvenamąją vietą Norime, kad Europos Sąjungoje ta gyvenamoji vieta būtų rimtas pagrindas, kuriuo vadovaujamas įsamdant ir nebūtų galimybė apeiti teisės aktus. Taip pat reikėtų vengti tokių netikrų savarankiškai dirbančiųjų e, statuso e, ir galiausiai reikia uždrausti praktiką rinktis patogiausią verslui vykdyti vietą, e, kai e, tiesiog e, tokiu būdu stengiamasi susirasti palankiausias sąlygas ir taip pat reikėtų peržiūrėti fizos taisyklės lėktuvų įguloms. Ačiū. Thank you. Uh, then I'll give the floor to uh, uh, Professor. Dėkuoju. Dabar sutiksiu žodį profesoriui Tambul. Jūs netaip seniai buvote Europos parlamente. Jūs Kardifo verslo mokykloje dėstote žmogiškų išteklių, darbo išteklių valdymo, e, klausim, e, valdymo dalykus. Dėkui. Socialinis dempingas yra dėl to, kad yra bendra rinka paslaugoms ir gaminiams bet 28 skirtingi socialinės apsaugos standartai valstybėse narėse ir dėl to gali e, skirtingai veikti pigių skrydžių bendrovės įvairiose valstybėse narėse. Matote, kad kai kuriuose rinkose e, pigių skrydžių bendrovės užima labai didelę rinkų dalį o kai kuriuose valstybėse e, ta dalis yra mažesnė. Airijoje didžiausia yra e, pigių linijų rinkos dalis, 88 procentai. Ryanairas, Ryanair, kaip yra pasakęs vienas jo vadovų, dengia visą Europą, kaip kokia infekcinė lyga. Ir, aišku, nori didinti savo rinkos dalį ir nuolat ieško e, naujų maršrutų. Kiekvienais metais Rainė e, vis daugiau maršrutų atidaro, bet taip pat sužlugdo ir vis daugiau maršrutų. Tai yra, jam svarbiausi maršrutai yra tie, kurie yra pelningi, maršrutai, kurie nepelningi, yra mm, sužlugdomi. Arba pats Raineras tais maršrutais nebeskraido ir pradeda e, skraidyti kitais maršrutais. Jei pažiūrėtume Rainero augimo dinamiką, tai matytume, kad tas augimas yra susijęs su daug didesnių rinkų skaičiumi Europoje užkariavimu. Ir ką daro e, Ryanairas, kad gautų didesnius e, pelnus, tai visai išnaudoja darbuotojus, siūlydamas trumpalaikius, e, nepatikimus darbo kontraktus, samdo pilotus per agentūrą, kuri įsikūrusi Jungtinėje karalystėje, bet įkūriamos smulkios nedidelės įmonės, apskaitininkų įmonės, kurios tiesiogiai tos smulkios įmonės e, per jas tie pilotai mm, įdarbinami Ryanair. Savrankiškai dirbančio asmens apibrieštis Airijoje nėra, neegzistuoja. Taigi gali būti suprantama įvairiai. Toks žmogus gali pats turėti savo verslą, ir gali gauti įvairių atlyginimą už savo darbą, gali dirbti įvairiom įmonėm, gali pats e, save apdrausti ir taip toliau. Taigi teisinio e, savarankiškai dirbančio žmogus apibrėžimo Airijoje nėra. Tiesiog yra tam tikri kriterijai, kurie e, su juo susiję. Jei mes nuvažiuotume į Ranero E, buveinę, pavyzdžiui, Ispanijoje matome jauną pilotą, kuris gali būti iš bet kurios Europos valstybės narės, Estijos ar Ispanijos. Jis dirba e, pagal airišką darbo sutartį per agentūrą, kuris įsteigusi Junktinėje karalystėje ir jis gali skraidyti, pavyzdžiui, į Bulgariją ar į kitas valstybės narės kur Anieras nori plėsti verslą ir jis dirba kaip savarankiškai dirbantis žmogus, E, tai reiškia, kad jis gali teikti paslaugas įvairiom įmonėm, e, gali apsirūpinti pats medžiagomis reikalingomis jo darbui ir gali pats būti atsakingas už savo draudimą. O kur realiai toks darbuotojas dirba, jis dirba Ryanair įmonėje. Ką jam duoda darbdavys, tik tai uniformą ir e, darbuotojo kortelę o pats pilotas yra atsakingas už savo draudimą ir Ryanair įmonė sprendžia, kur ir kaip tas pilotas dirbs. Tai čia aišku, kad tai yra fiktyvus savarankiško darbo kontraktas. Galima, e, aišku, sakyti, kad tame kontrakte nurodyta, kad tai yra paslaugų teikimo kontraktas. Ir jei pilotas negalės atlikti uh, tų paslaugų, tai jis tada pasiūlo vietai savęs kitą asmenį. Bet tai tiesiog yra kontraktas, e, kuris e, yra fiktyvaus darbo kontraktas, nes kaip gali pilotas pasiūlyti pakaitinį asmenį vietoj savęs teikti e, jo teikiamas paslaugas, jei, pavyzdžiui, pilotas susirga. daugelis e, Ryanair pilotų e, gauna žinę apie tai, e, koks bus jų maršrutas prieš labai trumpą laiko tarpą ir kas bus tuo atveju, jei jam reiks rasti vietoj savęs kitą žmogų, pakaitinį žmogų. Praktiškai tai yra neįmanoma padaryti. Kažin ar, ar pilotas sugebėtų tą atsarginį žmogų pasiūlyti. Taigi e, tie kriterijai, kurie taikomi savarankiškai dirbančiam žmogui, šiuo atveju netinka e, tokiam kontraktui su pilotu. Dabar kas vyksta, jei e, tokie pilotai skrenda į šalis, kur socialinės paslaugos yra visiškai kitokios. Danijoje, pavyzdžiui, yra taip vadinamas flexicurity, security E, modelis, kuris susijęs su aktyve darbo rinkos politika, su lankstumu ir su aukšto lygio socialinė apsauga. Bet visa ta sistema Danijoje veikia dėl to, kad socialiniai partneriai yra sudarę kolektyvinės sutartis, bet tai nėra numatyta užimtumo darbo įstatymuose. Tai Raneras nori turėti bazę e, Danijoje ir uh, veikti už ES ribų, tai kaip tada socialinė apsauga Ryanairo darbuotojams? Čia sukūriamos didelės problemos e, Ryanair darbuotojams. Ir iš tiesų tokia taisyklių geriausių taisyklių, geriausios sistemos ieškojimo sistema įmoniai, ar jinai yra socialiai primtina, ar jinai yra tvari, ar jinai yra saugi. Ir jei mes norime reguliuoti civilinės aviacijos mm, sektorių, tai turime pasižiūrėti, ar jis atitinka Europos konkurencingos socialinės rinkos reikalavimus, turim pasižiūrėti, ar reikia konkrečių e, reglamentų šiam sektoriui Ir taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip e, tie socialiniai standartai e, tada paveiks e, tokį darbą, nes valstybėse narėse socialinės sistemos skiriasi. Taigi, jeigu galvosime apie šią situaciją Europos lygmenių, tai turime į visą tai atsižvelgti, kad nebūtų uh, to socialinio dempingo. Dėkui. Uh, to... Dėkoju. Dabar uh, žodis ponų Doug Gilis, tai yra Tartutinio mokslinio tyrimų instituto, socialinio uh, sukčiavimo mokslinio tyrimų instituto koordinatorius ir poniai Lian Valkė, kuri uh, yra ekspertė atliekanti tarptautinius tyrimus dėl socialinio dempingo. Dėkoju. Labai e, trumpai aš norėčiau Jums pristatyti tą tyrimą, kurį mes atlikome ir jų, jį galite pasižiūrėti ir internete. Visų pirma, mes atlikome bandomąjį tyrimą, tai buvo e, netipin, e, mes, mes ištyrėme netipinį užimtumą civilinės aviacijos sektoriuje. Pirmiausia, per, atliekant tyrimą buvo atliktas Mm, darbo vietų tyrimas, taip pat lyginamoji analizė 11 šalyje, tyriant įvairius e, netipinio e, įdarbinimo aspektus. Apklausime apie e, virš 6,5 tūkstančio respondentų iš 79 79 tautybių ir jie visi dirba civilinės aviacijos e, sektorija. Ir mes e, daugiausia nagrinėjame žmonės dirbančius e, pigių skrydžių bendrovėse. Džonas jau minėjo, kad atliekant mūsų tyrimą pagrindinis respondentų, pagrindinė respondentų dalis turėjo, dirbo pagal netipinius darbo santykius. 16 E, tai buvo 16 procentų taip dirbančiųjų ir e, tie, kurie dirba netipinėmis darbo sąlygomis, yra, dirba konkrečiuose sektoriuose, konkrečiuose e, amžiaus grupėse. Džonas turbūt jau minėjo, kad tie, kurie turėjo mažiau patirties, dažniau buvo samdomi netipinėmis darbo sąlygomis. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad euro bendrovė samdo įvairius įgulos narius, kurie iš esmės yra gyvena konkrečioje šalyje, kur e, yra įsisteigusi bendruomenė, bendrovė. Tada, kai atsiranda tarpininkas, situacija tampa sudėtingesnė. Tai, pavyzdžiui, gali būti laikino įdarbinimo agentūra arba makleris. Ir gali susidaryti įvairios situacijos. Ir e, viena iš e, sudėtingiausių situacijų yra tokia, kai įvairūs filialai yra e, įskiriam, įsteigiami ne vienoje šalyje, o visur pasaulyje. Taigi, Dabar e, darbo rinkos segregacija. Džonas jau minėjo, kad e, jaunesni pilotai netokie patyrę e, dažniau yra samdomi netipinėmis darbo sąlygomis. Ir taip pat nu, nustatėme, kad yra netgi paskata sukuriama mažinti savo sąnaudas tai, kas ES kainuoja 100 eurų, Tailande kainuoja 65, Kinijoje 35 eurus. Galima ir dar pigiau rasti. Kaip anksčiau sakiau, matome, kad pradėdamas karjerą pareigūnas, kuris dažniausiai turi didelę skolą, nes jo mokymas kainuoja nuo, aš, nuo 80 iki 129 tūkstančių eurų E, turi mažiau galimybių įsidarbinti e, įprastinėje bendrovėje ir daugiau šansų turi e, įsidarbinti pigių skrydžių bendrovėje. Na ką pas, pamatėme, kad netipinės, netipinis užimtumas, netipinės darbo sąlygos ne, nėra fiktyvi įmonė. Tai patenkina lankstumo poreikius ir daugiausia e, darbuotojų poreikius ir aišku pigių skrydžių bendrovės poreikius. E, tikra problema tampa socialinis ir fiskalinis e, fiskaliniai ir socialiniai elementai, nes reikia sukurti atitinkamą sistemą, juk reikia mokėti mokesčius, įmokas ir panašiai. Ir rezultatas yra toks, kad darbuotojas yra priklausomas nuo tos bendrovės ir tai iš esmės virsta nestabilių darbo, darbo sąlygų situacija ir tai be abejo iškraipo konkurenciją. Ir dabar e, ar yra daug diskutuojama dėl to, ar savarankiškai dirbantis pilotai yra įmanomas variantas. Na, iš tikrųjų, juos reiktų skirti nuo fiktyvaus e, savarankiškai dirbančio piloto. Tikroji problema yra tokia, kad ES sunku spręsti fiktyvaus savarankiško darbo problemą, nes Tai yra valstybių narių kompetencija. Mes taip pat savo turėtume priminti, kad e, teisėtas samdymas yra samdymas iš išorės visai kas kita nei e, subranga. Nes e, samdyti iš išorės yra teisėta. Visi, aišku, e, ieš, ieško e, tokio savarankiškai dirbančio žmogu, žmogaus, kuris e, yra tik tai pasiskelbęs taip dirbantis, bet iš tikrųjų tai toks nėra. Tačiau tai gali būti tiesiog e, įgulos narys iš trečiosios šalies, kuris gauna mažai e, socialinės e, apsaugos priemonių ir tikrai dirba nestabiliomis darbo sąlygomis. Na, netipinis užimtumas gali sukurti priklausomybę, piloto priklausomybę nuo savo kliento, tai yra oro bendrovės. Ir tai apriboja E, jo galimybės priimti nepriklausomus saugumo sprendimus. Pranešime jūs e, pamatytumėte, kokie yra su tuo susiję skaičiai. Taigi kyla dabar tokie klausimai. Ką darysime, e, kaip išvengsime, kad bendrovės neieškotų jiems palankesnių teisės aktų? Ar aviacijos sektorius dirba vienodomis da, e, konkurencinėmis sąlygomis. E, tai juk yra globali rinka, ne tik europinė. Ir tikrai girdėjome ne vieną panašų pavyzdį. Vienas iš nurodytų sprendimų yra ieškoti naujo jungiklio. Tai nėra lengva diskusija, nes e, valstybėse narėse skirtingos teisinės bazės. Dar kartą pabrėžiu. Netipiškai, e, netipinėmis darbo sąlygomis dirbantis įgulos nariai pirmiausia, pirmenybę teikia ekonominiams aspektams, e, užmerkname akis prieš saugumą. Labai svarbu užtikrinti stebėseną ir įgyvendinimą. E, reikia užtikrinti tarp disciplininį tarp valstybinį bendradarbiavimą ir informacijos pasikeitimą su kompetentingomis institucijomis ir inspekcijomis. E, kai kurios inspekcijos ir kompetentingos institucijos pasakys, kad problemų su nieko nėra, tačiau tyrimas parodė, kad e, tai netiesa. Kitas pamirštas aspektas yra valdymo kultūra. Kai kuri valdymo kultūra e, prasilenkia su saugumo valdymo kultūra. Ataskaitoje daroma išvada, kad teisinė sistema šiuo metu nėra pritaikyta prie dabartinės verslo aplinkos ir praktikos. Kokie yra sprendimai? Mes parengėme keletą rekomendacijų. Viena iš jų yra skrydžio mokyklų reglamentavimo sustiprinimas, privalomas, privalomos uh, stažuotės. Juk uh, reikia prižiūrėti jaunus į rinką ateinančius įgulos narius. E, reikia rasti unikalų jungiklį, jungiamą į faktorių. Taip pat e, kyla problemų dėl e, šalies, kurioje yra įsisteigusi bendrovė nustatymo. Mes turime pritaikyti tam teisės aktus ir būtina turėti, e, integruotai žiūrėti į šitą klausimą. Mes turime sustiprinti teisinę bazę. Aiškiai sakėme, kad tai yra visų suinteresuotų, dalyvaujančių suinteresuotų asmenų bendra kova. Viena mūsų padarytų pastabų yra tokia, kad visi dalyvaujantis suinteresuoti asmenys turėtų dirbti kartu. Mes uh, neturėtume uh, kartoti jūrų sektoriaus patirties civilinės asoci... aviacijos srityje. Ačiū. Uh, does uh, uh, Ms. Valke want to add something? Ar norėtumėte ką nors uh, papildyti? Pirma. Kągi, tuomet, jeigu norite pateikti kokiu nors klausimu, ką nors pridurti, suteiksiu e, Jums žodį socialdemokratų vardu. Dėkoju visiems, kurie mums pateikė tikrai e, svarbios ir e, dėmesio reikalaujančios informacijos bei duomenų. E, tai yra susiję su globale konkurencija, kuria ir e, šitoje srityje mums yra tikrai, mums reikia skubiai priimti e, pagrindų susitarimą, pagrindinės sąlygas. Jos egzistuoja ir kitose srityse ir aš pritariu jūsų nuomonė. Man kyla klausimas, vartotojai ir vartotojai yra tikrai labai svarbus argumentas, dėl ko E, įvairios e, skrydžių bendruomenės, e, skrydžių bendruo, bend, bendru, bendrovės vykdo tokią veiklą, taiko tokius mechanizmus. Ir žinome, kad vartotojas turi rinktis ne tik pigiausią kainą, turi iš tikrųjų pasižiūrėti ir kas pilotuoja tą lėktuvą. E, tam, kad e, e, na, yra galimybė pas, pas, pasirinkti papildomai, kad skristum su kažkokiu tai lėktuvo tipu, konkrečiu lėktuvo modeliu. Na, pilotai sumoka labai dėlės pinigus, kad įsimokslintų ir gauti vairias licenzijas pilotuoti lėktuvus. Tai be abejo, jie tampa finansiškai priklausomi nuo savo kliento. E, ir ar turite patirties, kaip yra sprendžiamas, pavyzdžiui, e, lygos situacijos. E, dabar globalioje konkurencijoje Mm, globali konku, globalioje konkurencijoje e, kova arši ir žinome, kad yra daug bendrovių, kurios ne, nu, mm, tarptautinių bendrovių, kurios skraido tik Europos viduje. Ar turite patirties, kaip yra su tomis e, bendrovėmis, kurios yra iš tikrųjų trečiųjų šalių bendrovės, bet veikia tik tais Europos Sąjungoje? Kaip jos sprendžia šitą problemą? Uh, Taip pat dar e, buvo parodytas vienas grafikas ir ten buvo sakoma, kad Raineras per e, metus sukuria apie 200 e, naujų krypčių, tačiau apie 120 atsisako. Ir kaip jų veiklą įtakoja tokių antrinių oro uostų atsiradimas? Taip pat labai svarbu, kad mes kalbėtume ne tik apie kabinos įgulą. Per uh, ankstesnę kadenciją parlamente mes kalbėjome ir apie tai, jog uh, nuo šios didėjančios konkurencijos uh, spaudimą, spau, nuo to spaudimo kenčia ir kiti uh, susiję uh, oro linijų, ben, oro linijų nariai, darbuotojai, ne tik įgula. Na, o taip pat dėl atsakomybės kyla klausimas, ar buvo paaiškinta, kad e, pigesnė kaina turi tam tikras pasiekmes vartotojams. Mes tikimės, kad komisija prisims e, šitą pareigą. E, mes, kaip parlamentarai, komisijai siunčiame daug klausimų ir visada komisija atsako, e, atsako iš tuos klausimus, mes to esame labai patenkinti, e, tačiau tikiuosi, kad ir kolegos galės atsakyti į mūsų klausimus. Ačiū. Zina Ronė Kari, once for the GUE group. GUE frakcijos vardu. Norėčiau visų pirma pasakyti ačiū už labai įdomias prezentacijas, kurios, tiesą sakant, yra gana baisios. Europos parlamento nariai taip pat daug naudojasi avialinijų paslaugomis, daug skraido, todėl mums ši informacija yra labai aktuali. Esu iš Danijos. Kalbėjote apie Danijos modelį, darbo rinkos modelį, pagal kuri dėl sutarčių darasi profesinės sąjungos ir taip yra užtikrinamos darbuotojų teisės. E, šiuo metu e, kaip tik e, vyksta dėrybos su Rainer bendrove, nes ji netinkamai naudojasi bendrosios rinkos teikiamais pranašumais. Reikia pagalvoti apie tai, kaip plėsti tą darbo rinkos modelį, kai dėl darbo sąlygų derasi profesinės sąjungos. O bendrovės nesielgia taip, kad darbuotojai būtų mažiau apsaugoti. Kaip apsaugoti mūsų darbuotojus? Be abejo, tai būtina Aišku, kad reikia tinkamų teisės aktų, norite atsikratyti tam tikrų akivaizdžių trūkumų, bet noriu paklausti, ką galime daugiau padaryti be teisės aktų, kad apsaugotum profesinės sąjungas. Žodis vicepirminkiai. Ačiū, dėkoju visiems už prezentacijas, tai buvo tikrai labai naudinga, norint padiskutuoti. Na, svarbiausia apie dvi temas pasakyčiau - apie socialinį dempingą ir savarankiškai darbą ir efektyvų savarankiškai darbą. Šios abi temos yra gana svarbios ir turiu pasakyti, kad man buvo tikrai malonu sužinoti kai ką naują, pavyzdžiui, dėl palankesnių sąlygų, palankesnių taisyklių paieškų. Ir čia matau du Europos komisijos veidus. Vienas veidas yra, tarkim, užimtumo generalinio direktorato, kuris finansuoja įvairius švietimo tyrimus ir uh, bando surinkti kuo daugiau informacijos apie darbo sąlygas jūsų sektoriuje. E, tai, žinoma, labai naudinga ir kita vertus yra MUV generalinis direktoratas, kuris, pavyzdžiui, jeigu užduodate klausimus kodėl kai, tarkim, Norvegijos avialinijos imasi kokiu nors veiksmu, dialogas vyksta vartotojų požiūrių, siekiama e, pažvelgti situaciją vartotojų požiūrių ir noriu paklausti, ar jūs išvelgiate tuos skirtumus, ar jūs, jūs juos matote. esame susipažinę su panašia situacija ir jūrininkų e, srityje, jūrininkų sektoriuje, taip pat e, ir nacionalinių lygmenių, ir bendrovės lygmenių e, yra sudaromos kolektyvinės sutartis. Šiame kontekste verta būtų paminėti taip pat ir TDO, tarptautinė darbo organizacija. Jūrininkams taikoma tarptautinė jūrų teisės konvencija. Jūsų atveju galbūt taip pat yra specialus civiliniai aviacijai skirtas komitetas tarptautinėje darbo organizacijoje, vyksta socialinis dialogas ES lygmenių, galioja ES taisyklės ir nuostatos. Noriu paklausti, ar galite pasakyti, Kas būtų svarbiausia, sprendžiant jūsų minėtas problemas? Ar būtų svarbiausia stiprinti, remti profesinės sąjungas, kad jos galėtų vykdyti kolektyvinės dėrybas su avialinijomis? Ar turėtume manyti, kad Europos komisijos įsikišimas būtų naudingesnis ir jeigu taip, kai tuo met bus su tais e, skirtumais paužiūrių mūsų ir e, Inte generalinio direktorato. Thank you. Uh, e, Mr. Bach, floor is yours. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Dėkoju, pirmininkė, ponas Bach. Aš uh, Taip pat norėčiau labai padėkoti dalyviams ir kaip kolegos minėjo, labai išsamus buvo jūsų pranešimai ir aš taip pat norėčiau išsakyti tam tikros kritikos. Mes aptarėme tikrai labai svarbę temą ir tai yra normali darbo diena, o narių, parlamentarų čia yra tikrai labai mažai, net viena trečdalio nėra. Tai man tikrai labai gaila, kad taip yra. Mm, reikėtų šiek tiek e, savo paties, pačių frakcijose ir e, komitetuose e, padirbėti su šituo klausimu. Na, o dėl specifinių problemų. Visa šita plėtra, visa tai, kas vyksta, yra labai jautru. Ir mums kelia nerima. Aš jau 20 metų uh, dirbu transporto sektoriuje, būtent padangų e, ir e, tai yra geležinkelių ir e, kelių transporto srityje. Ir mes ieškome būdų, kaip situaciją reglamentuoti, ji po trupučiuką gerėja, nors ir neoptimaliai reglamentuota. O civilinės asociacijos situacija yra priešinga. Mes siekiame užtikrinti kuo aukštesnį saugumą, e, tačiau e, tada prastėja darbo vietų kvalika, e, kokybė. Ir tikrai tai labai verčia susimastyti ir kelia nerimą. Dabar dėl specifinių problemų. Šios buveinės reglamentavimas. gyvenamosios vietos e, savoka. Na, iš tikrųjų, tai yra e, perteklinė savoka, nes e, oro bendrovės randa vis naujų būdų, kaip šitą taisyklę apeiti tad galbūt galima būtų pateikti pasiūlymų, kaip spręsti šitą problemą. O kitas svarbus dalykas - socialinis dialogas. Mes visada patiriame spaudimą aukštų lygmenių, raginti, skatinti, gerinti socialinį dialogą. Ir žinau, kad daugeliui organizacijų ir profesinių sąjungų yra atstovavimas socialinėme dialoge. Ar e, kaip vyksta tas socialinis dialogas? Ar e, tiesiog yra skundžiamasi ir į tos skundus niekas nereaguoja, ar ta situacija yra kitokia? Toliau, produktivumo didinimas. E, vienu, viena vertus darbo vietos yra kūriamos, antra vertus stengiamasi išvengti stabilių darbo um, sąlygų. Kaip mes galėtume uh, įspręsti šitą spragą, kad neperlenktume visko, nes man tai yra labai svarbu. Na ir kitas dalykas, nacionalinės reguliavimo agentūros, e, tikrai buvo daug atvejų, kai E, įvairios reguliavimo agentūros e, ginčia, e, apskundžia įvairias oro bendrovės. Ir galbūt per esą netgi yra sprendžiami ginčiai, ar yra kokia nors galimybė sankcionuoti ar kontroliuoti bendrovės per nacionalinės reguliavimo agentūras ar, pavyzdžiui, per esą. Kalinamai dėlį. Merci, madame la présidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš atsakinga už transporto klausimus, kai kalbame apie socialinį dempingą, tai jis apima įvairias transporto sritis ir kelių transportą, ir jūrų transportą, ir oro transportą. Dėkoju visiems už pristatymus, iš kurių aišku, kad Europa stengiasi liberalizuoti kuo daugiau sektorių, bet e, yra silpna ir leidžia socialiniam dempingui klėstėti. Įmonės taiko įvairias strategijas, kurios yra e, skandalingos, tai yra fiktyviai nepriklausomai dirbantis darbuotojai, fiktyviai komandiruoti darbuotojai ir fiktyvus uh, Mm, fiktyvios e, buveinės. Buvo pateikiamas e, Ryanairo pavyzdys. 70 procentų Ryanair įmonės pilotų yra iš tų mikro įmonių, e, kurios galiausia susiveda į įdarbinimo, laikinas įdarbinimo, laikino darbo agentūras. Ir čia, aišku, kyla klausimas dėl socialinės apsaugos, socialinės situacijos, socialinių kaštų. Yra taisyklės, bet jos nėra taikomos, nes nėra užtikrinama kontrolė, tų taisyklių laikymosi kontrolė. Ar reikia šiandien iš naujo apibriežti nepriklausomą savarankiškai dirbantį darbuotoją? Jūs sakėte, kad oro linijos dabar mm, konkuruoja ir e, Amerikos, taip pat ir Europos oro bendrovės konkuruoja su Persų įlankos oro bendrovėmis, kurios gauna labai didelę valstybės pagalbą. Saugumas darbe. Noriu pasakyti kolegoms, kad socialinis dempingas taip pat lemia ir darbo sąlygas. Pilotas arba laivo, orlaivio įgula, kurie pavargę ar susierzinę, e, mažina keleivių saugumą. Buvo minima, kad nemažai įgulų darbuotojų neturi tiesioginio kontrakto su avia bendrovė, su oro bendrovė. Praėjusiu metu pabaigoje EASA rekomendavo, pateikė savo rekomendacijose kad e, stiordesės gali dirbti stiordesėmis iki ketvirto neštumo mėnesio. Aš manau, kad e, besilaukianti moteris neturėtų dirbti stiordesė iš vis. Jei jūs, bet remiantis tokiom rekomendacijom, tai arba tada e, stiordėse, besilaukianti stiordėse turi apskristi, arba turi gauti nedarbingumo lapelį. Taigi daromas spaudimas tokioms darbuotojoms. Ir čia esame situacijoje, kai neužtikrinamas saugumas darbe ir tinkama darbuotojų apsauga. Kalbant apie e, dokumentų teisės aktų paketą aviacijos sektoriui, kokie jūsų nuomonė būtų tie du arba trys patys reikalingiausi teisės aktai šioje srityje? Thank you, Mr. Lavrilo. Lavrilo. Ponas Lavrilo, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Mm, kolegos pateikė pasiūlymų taip pat iš EPP frakcijos dėl socialinių aspektų. Norėčiau ponui Emanuel Žan pateikti klausimą. Jisai sakė, kad yra amerikietiška Amerikos studija dėl Persų įlankos mm, oro mm, linijų nesažiningos konkurencijos. Europos oro linijos, kad išliktų konkurencingoje rinkoje, turi, laikyti, e, turi ieškoti pačių įvairiausių, kartais net neįsivaizduojamų priemonių, kad jų veikla ekonomiškai apsimokėtų. Norėčiau e, daugiau informacijos, galbūt galėtume išgirsti daugiau informacijos apie tą amerikiečių studiją kad mes galėtume kreiptis į komisiją, e, paklausdami, ar komisija neplanuoja irgi kažko imtis e, dėl tos nesažiningos konkurencijos, e, dėl to, kad per Suilankos šalių oro linijos gauna labai nemažą valstybės pagalbą kas pas mus Europoje mm, nevyksta. Dėkui. Jens Nilsson, transport. Jens Nilsson, transporto komitetas. Tai transportutskottet. Oh. Ačiū labai. Esu ir transporto komitete. Kaip minėta, nagrinėsime skrydžių paketą ir jame be kitako e, siekiama peržiūrėti e, e, sąlygas apsvarstyti ES santykius su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Labai svarbu visą tai turėti omenyje, peržiūrint ES mandatą ir pagalvoti apie tai, koks um, yra santykis tarp uh, užimtumo uh, lygio, skrydžių saugos ir kitų klausimų. Turime visą tai nagrinėti uh, ir tai darysime šiais metais. Ačiū labai, ponia Martan. Merci, madame le président. Dėkui, ponia pirmininkė. Dėkoju mūsų svečiams. Aš asmeniškai esu įsigandęs. Dėl to, ką išgirdau, sužinojau, kad 30 procentų e, pilotų e, lėktuvų įgulų, įgulų kenčia nuo socialinio dempingo, nuo globalizacijos. Daugelis e, kolegų, ypač iš opozicinių frakcijų, būtent tą globalizaciją gina ir siekia, kad jinai e, kuo labiau įsitvirtintų. Mes kaip Europos parlamentarai, Europos parlamento nariai skraidome du kartus į savaitę lėktuvais. Ir čia turėčiau šiek tiek patarimų keleiviams. Pilotų profsąjungos vicepirmininkas sakė, kad kai kurie pilotai nebegali užtikrinti mm, patikimumo tų lėktuvų, kurie kyla. Aš kaip keleivis bijau. Ir ko gero išklausęs visą tą, mm, ką jūs mums papasakojote, persėsiu į traukinį. Turime kažką daryti. Milijonai keleivių kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį skraido lėktuvais, taigi negalime sėdėti sudė rankas. Dėkui. Thank you. Had... Ačiū. Ponas, ponia Pinifai. Ne? We go back. Kągi, ne, atrodo daugiau nėra norinčiųjų kalbėti. Yeah. Grįšime prie mūsų prelegentų. Tikiuosi, kad galėsite atsakyti į vieną, kitą ar visus e, pateiktus klausimus. Intuicija mums e, sako, kad tikriausiai visi kartu turime pasiraitoti rankojas ir imtis šio darbo. Suteiksiu žodį dabar jums visiems, kad galėtumėte pateikti trumpus atsakymus į visus klausimus. Nebūtinai kiekvienas iš jūsų turi atsakyti viską, bet e, galbūt e, galite pabrėžti tai, kas jūsų nuomonė yra svarbiausia. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turėčiau nuraminti mm, parlamentarą dėl skrydžių saugumo. Galite ir toliau naudotis lėktuvais, tai yra viena saugiausių transporto rūšių. Galbūt kai kuriuose labai e, lokaliai veikiančiose oro bendrovėse gali kilti e, tam tikrų problemų, bet tikrai visos oro linijos, taip pat ir pigių skrydžių bendrovės laikosi saugumo reikalavimų ir EASA tą patvirtintų. Kalbant apie Persijos įlankos šalių oro linijas, taip čia yra rimta problema, yra paskelbta studija, e, trys oro linijos mm, iš tų šalių yra gavę 80 milijardų tai, e, eurų paramos, tai yra e, Fly Emirates, Etihad ir dar viena oro bendrovė. Jos turi 140 e, Airbus lėktuvų, e, Airbus 380, Lufthansa yra užsakiusi 15, Air France KLM 14, nei viena įmonė e, pasaulyje neturi tiek lėšų investuoti į tiek lėktuvų ir aišku, kad be valstybės pagalbos tokių investicijų neįmanoma padaryti. Taigi mes matome, kad yra tas pats savininkas, kuriam priklauso naftos verslovės oro linijos, e, kuris, e, kuriam priklauso oro uostai ir taip pat civilinės aviacijos skrydžių valdymo bendrovė. Europoje tas nebūtų leistina absoliučiai, bet tokia situacija yra Persijos įlankos šalise. Pay to fly. Atlyginimas e, pilotam tik tada, kai skrendama. Šią praktiką reikia visiškai uždrausti, nes čia parlamentarai klausė, kokios būtų mm, mūsų, kokie būtų mūsų prioritetai. Tai pirmiausia būtų sąžininga konkurencija keičiant e, taisyklės taikomas trečiųjų e, šalių oro bendrovėms, tai yra 686-2004 metų e, direktyva. Taip pat turime neleisti to fiktyviai savarankiško darbo buvęs e, anos kadencijos e, komit, e, užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra nemažai dirbęs komandiravimo, darbuotojų komandiravimo direktyvos srityje ir yra ir teisingumo teismo sprendimas, kad būtų taikomos atitinkamos taisyklės, bet nevyksta, tas nevyksta, tos taisyklės netaikomos. Ryanairas yra puikus to netaikymo pavyzdys. Buvo planuojama ir reikia, kad būtų aiškiai apibrieštas darbuotojas jo darbo vieta ir atlyginimas. Aviacijos sektorius yra atskiras ekonomikos sektorius, kaip ir, pavyzdžiui, jūrų sektorius. E, mes turime rasti konkrečiai sektoriui taikomas priemonės, kaip panašiai ir jūrininkams Prancūzija e, finansuoja 75 procentus jūrininkų socialinių e, kaštų, padengia 75 procentus socialinių kaštų jūrininkam ir yra dar devynios valstybės narės, kurios prisijima dalį socialinių kaštų e, savo atskiruose sektoriuose. Tai kalbant apie civilinės aviacijos e, paketą, tai turime neužmiršti, kad socialiniai mokesčiai, socialiniai kaštai Europoje yra viena, vieni aukščiausių. Amerikoje valstybė prisima 60 procentų, 60 procentų socialinių kaštų. O Europoje oro linijos turi prisimti socialinius kaštus. Europos parlamentas yra mm, dėl to išreiškęs iniciatyvą, bet tarybai ta iniciatyva buvo neprimtina. Skrydžių sauga mums tai yra labai svarbu. Skrydžių sauga gali ją, jai atsiliepti tam tikri kontraktų tipai. Čia turiu galvoje savarankiškai dirbančius darbuotojus. Tai gali būti susiję su tam tikra rizika, bet ne, mažai, ne visos, toli gražu ne visos oro linijos naudoja tokius. Mm, darbo kontraktus. Jei atsitinka lėktuvo avarija ir jei įmonėje avarijos metu buvo du savarankiškai dirbantis asmenys, tai kaip tada draudimo išlaidos? Įmonė tada sako, kad jie yra patys save apsidraugę. E, jei yra draudimas, tai įvykus lėktuvo avarijai šeima maždaug gauna 140 tūkstančių eurų. O kaip tada su tais savarankiškai dirbančiais asmenim? Nežinoma, ne jų sveikatos būklė. Tai kaip tada? Tada įmonė bando pateikti kad, kad toks darbuotojas nebuvo savarankiškai dirbantis darbuotojas. Ar bando kitaip išeiti iš situacijos, o EASA sako, e-, EASA e, planuoja nepalikti tos situacijos be dėmesio ir yra valstybių narių, kurios kreipiasi Europos komisiją, taip pat ir Danija, e, nes yra paskelbta ataskaita dėl e, socialinio, socialinio dempingo civilinės aviacijos sektoriuje. Tai yra e, nemažai aktyvių valstybių narių, kurios yra parašę laiškus Europos komisijai yra tie baziniai pagrindiniai reglamentai, bet reikia jos e, pakeisti, kad nebūtų toliau piknaudžiaujama. Dėkui. Eh, Ačiū. Dabar e, ponia Elizabeta Kika. Prašom. Kalbėsiu itališkai pasistengsiu atsakyti kai kuriuos pateiktus klausimus. Kalbėsiu tik apie lėktuvų įgulą. ETF pristatė tam tikrus galimus sprendimus savo skaidrėse, norėsime dar juos pasigilinti ateityje. Kol kas um, kalbame apie socialinį dialogą ir žinoma tai geriau nei nieko. Svarbu keistis nuomonėmis šią temą su Europos parlamentu ir jo komitetais galbūt pavyks rasti kokiu nors šios problemos sprendimu. Kalbant apie svarbiausią įguloms kylančią problemą, tai užsakomosios paslaugos, kai samdoma iš išorės. Čia iškyla įvairių problemų. Visų pirma, dėl e, rengimo, įgulos narių rengimo kokybės ne Europos Sąjungoje. Nežinome iš tikrųjų, kokiu standartu laikomasi, kaip rengiamos įgulos e, už Europos Sąjungos ribų. ES e, įgulos e, dažnai keičiamos ne es piliečiais. Mm, tai dažnas atvejis ir jūrininkų sektoriuje. Kaip žinia, daugelis jūrininkų yra ne ES piliečiai ir žinoma, mūsų srityje dėl to gali kilti įvairių su sauga susijusių problemų. Be to labai sunku sustabdyti su netipišku darbu susijusias tendencijas. Yra įvairių e, schemų, sistemų, pagal kurias siekiama bausti bendrovės pasitelkiančias nelegalę e, darbo jėgą. jeigu bendrovė apeina taisyklės, jų nesilaiko, bet e, nežinome, kaip šios problemos sprendžiamos atskirose valstybėse narėse. Taip pat e, kalbėti apie e, moterų įgulos narių motinysės atostogas. Labai svarbu spręsti besilaukiančių, pagimdžiusių įgulos narių problemas. Jos, šios moteris juk nesėdi prie stalo, biure, jos darbo jų, jų darbo pobūdis visai kitoks, jos, jis labai įtemptas, kartais tenka dirbti labai sunkiomis sąlygomis, tarkim, reikia kartais atrakinti, atidaryti labai daug sveriančias duris, ir, kai iškyla kokia nors krizinė situacija ir e, dėl to, kad stiuardėse gali nesugebėti to padaryti dėl savo neštumo, irgi kelia tam tikrų su sauga susijusių problemų. Ir žinoma, šios problemos aktualios visai Europai. Ačiū. You, Horn, Dėkoju, ponas Horn, iš e, Europos pilotų asociacijos. Dėkoju. Keletas klausimų buvo užduota dėl e, TDO ir mūsų pramonės. Mes esame globali pramonė. Uh, E, atsakymas yra taip, kad TDO čia irgi gali atlikti savo vaidmenį ir būtų labai džiugu, e, jeigu būtų panaši konvencija pas mus e, sukurta kaip ir jūrų pramonėje. Tačiau be abejo, tam reikia darbdavių, darbuotojų ir vyriausybių noro ir kol kas iš vyriausybės pusės buvo sunku užsitikrinti tokį norą. Taigi kas turi žengti pirmą žingsnį? Manau, kad Europa. Jeigu mes negalime susitvarkyti e, šiais klausimais savo pačių namuose, tai manau yra e, visai protinga kitų iš tarptautinės bendruomenės paprašyti, kad jie tai padarytų. Mes e, turime harmonizuotą teisėkuros sistemą ir turime tokių institucijų, kurios gali veikti. Kaip mums pavyks tai padaryti? Tai yra vienas iš užduotų klausimų. Kaip jau buvo minėta, mes turime e, tikrai labai liberalų e, generalinio direktorato veiksmą e, aviacijos srityje. Tačiau užimtumo direktoratas e, visiškai neliberaliai elgesi šiuo atveju. Taigi, kas, e, ką daryti? Mes turime, e, kad komisija lyderiautų šioje srityje, taip pat turime užsitikrinti lyderystę ir spaudimą e, iš Europos parlamento pusės, kad jie paragintų padaryti spaudimą atsakingiams asmenims. Tarkime, mums pavyks tai padaryti, tai kaip realistiškai mums pavyktų pagerinti ES sistemą. Turiu pasakyti, kad negalime pakeisti to, kas vyksta su įgula ir kaip jie yra panaudojami, tačiau uh, E, nebūtinai viską reikia daryti. Daugelis aptartų dalykų, pavyzdžiui, gyvenamos vietos arba oro bendrovės būstinės, tikrosios būstinės klausimą arba, pavyzdžiui, fiktyvaus savarankiško darbo problema, visi yra šitie dalykai susiję su vienu esmeniu e, pagrindiniu elementu, tai yra pasirinkimas. Tarkime, apsvestinis e, e, pasirinkimas operatoriui e, pasirinkti atsakymus šios klausimus. Jie turi pasakyti, kokia yra jūsų gyvenamoji vieta, jie turi pasakyti, koks, kokia yra jų pagrindinė buveinė ir jie turi pasakyti, kad jie dirba savarankiškai, nors jie neturi darbo. Tai yra tiesiog pasirinkimo dalykio, dalykas ir labai sunku tokią realistišką situaciją įvertinti. Nes jeigu uh, na, lab, labai lengva būtų pasakyti, e, kur žmogus iš tikrųjų gyvena ir kur yra jų buveinė. Mes galėtume į užimtumo situaciją žiūrėti pagal tam tikrus konkrečius kriterijus. Reikia apibriežti, ar kažkas iš tikrųjų e, turi kažkokį darbą ar ne. Nes galbūt įmonės, įmonėje, įmonės e, administracijoje yra žmonių, kurie yra suinteresuoti konkrečiais e, savo samdomų darbuotojų atsakymais. Dabar reiktų e, logiškai mąstant įvertinti, kur yra kažkieno gyvenamoji vieta ar kur yra kažkieno kažkokios bendrovės būstinė. Uh, Ir taip pat reiktų remtis ir elgesio bei, bei reglamentavimo standartų. Jeigu žmogų dismėtis iš vienos gyvenamos vietos į kitą, tai jiems bet kokiu atveju reikės tam tikros socialinės apsaugos. Tačiau jeigu tai susiję su gyvenamosios vietos tikrų įvertinimu, tai koks be būtų atsakymas, mes jau turėtume susikūrę apsaugos mechanizmą tam, tai tam klausimus spręsti. Ir manau, kad mes čia galėtume dabar um, atsakyti E, kokius tris pagrindinius dalykus mes galėtume parinkti, e, kuriuos turime padaryti aviacijos sektorėje. Na, šiek tiek e, dabar paapgūinėsiu jūs ir išbrauksiu vieną dalyką iš šitų trijų, nes kai kurie parlamentarai minėjo, teisingai pastebėjo sutartis pagal nulinės darbo valandas ir apmokėjimą tik už skrydį, konkrečiai pagal piloto skrydį. Aš nenoriu jums E, nieko įrodinėti. E, aviacijoje taip tiesiog negali būti. Ir jeigu tai vyksta šiandieną, tai yra visas, visiškas absurdas. Aš nesuprantu, kodėl tos praktikos tiesiog nėra uždraudžiamas. Aš tiesiog raginu tos problemos atsikratyti uždraudus tokią praktiką. Ir e, tam mums reikėtų privalomo mokymo ar stažuotės tam, kad būtų užpildytas spragas tarp mokymo ir e, profesijos. Na, ir dabar norėčiau paminėti, ką mes turime daryti. Pirmiausia, turime įspręsti gyvenamosios vietos taisyklę, taip kaip minėjau. Toliau turime įspręsti būdą, kaip mes įvertinsime užimtumo e, statusą, tai turi būti sąžiningas, neplankus vertinimas. Ir taip pat mes turime e, išspręsti e, e, problemą dėl patogesnių e, teisinių sistemų paieškos. Dabar jie pasirenka kokią nors šalį, kur teisinė sistema jiems yra palankesnė. Jeigu mes e, iš, užkirstume tam kelią, tai mums padėtų atsikratyti daugybės dviprasmybių. Ir jeigu nacionalinės valdžios institucijos nesugeba suvaldyti šito proceso, tai jos turėtų leisti ESai atlikti savo vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Profesorius Stambul. Apie porą dalykų norėčiau pakalbėti. Buvo kalbama apie um, įtampą tarp vartotojo ir generalinių direktoratų ir transporto ir užimtumo. Uh, Na, prisimename, kai pradėjo veikti e, pigios bendrovės, jos pasiūlė alternatyvą. E, jos naudojo kitais, kitus oro uostus ir e, jie e, atsisakė žeminio transporto ir e, panašiai. Jos tiesiog buvo alternatyvės bendrovės ir kadangi jos išaugo, dabar jau jos tiesiogiai e, konkuruoja su e, įprastinėmis bendrovėmis ir netgi skrenda į tos pačius oro uostus, taigi konkurencija didelė. Vartotojai turi turėti informacijos apie savo perkamą produktą. E, žmonės nežino, kokiomis sąlygomis, čia dirbantys žmonės nežino, kokiomis sąlygomis vykdomi tie pigų skrydžiai, tai iš kur apie tai gali žinoti paprastas žmogus iš gatvės turiu žmonių, kurie, turiu draugų, kurie nėra labai geri vairuotojai. E, mielai su jais važinėčiausi mieste, tačiau uh, e, greit keliu su to žmogumi aš mėl, tikrai nenoriu važiuoti. Ir uh, jeigu mes pateiktume informaciją apie tai vartotojams, tai jie irgi galėtų rinktis. Aš kaip vartotojas turiu informaciją, pavyzdžiui, žinau, kas yra greitas maistas. Ir aš galiu rinktis Na, o kalbant apie tai, ką galima padaryti, nuo ko pradėti, buvo iškelta mintis dėl profesinių sąjungų teisių. Tai yra be galo svarbu, nes yra didžiulis skirtumas tarp įmo, tokios įmonės kaip EasyJet, kuri pripažįsta profesinės sąjungas ir e, turi e, sutartis pagal šalies, kurioje yra įsisteigusi sistema, pavyzdžiui, Vokietijos, Vokietijos, Vokietijos pilotai samdomi pagal Vokietijos teisinę sistemą. TDO neseniai parodė, kad nacionalinė airijos teisė turi tam tikrų netitikimų. Ir bandome dabar įspręsti šitą situaciją. Tai esminis dalykas. Mes turime pabrėžti šitas problemas ir jeigu vartotojai yra tinkamai, vartotojams yra tikrai tinkamai atstovaujama, tai yra jau pirmasis žingsnis siekiant pakeisti situaciją. Taip pat labai svarbus klausimas yra konkreti transporto um, um, rušis. Tai gali būti kelių transportas, tai gali būti uh, E, jūrų transportas. Žinome, kad kai kur e, trans, kapitalas yra labai judus, mobilus, darbuotojai taip pat, tačiau viskas skiriasi, e, situacija skiriasi pagal sektorių ir kiekvienas sektorius turi savo taisyklės ir normas. Kaip jau žmonės sakė, yra institucijų ir organizacijų, kurios gali reglamentuoti šios dalykus ir daugeliu atveju reikia užtikrinti, kad viskas būtų efektyviai gyveninama. Taip pat kyla klausimų dėl e, tokių, e, te, tokių normų ir taisyklių gyvenimą. Kai kurios e, šalis imasi kažkokių iniciatyvų, tada bendrovės ima ir perkelia savo buveinį kitą palankesnę šalį. Tad mes turime turėti visoje Europoje vienodus teisės aktus ir juos įgyvendinti, ypač tokiuose srityse kaip transportas. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Ponas Gilis ir ponė Valkė, prašom. Dėkoju. Kaip ir Džonas. Manau, kad negaliu jūsų pakankamai nuraminti, nes esu sakius kažkam prieš mūsų klausimą, kad po to, kai išgirsite tą, ką mes turime pasakyti, visiškai kitaip jausitės lėktuvuose. Jūrų sektorius po antro pasaulinio karo, kai jis nebuvo liberalizuotas, tada JAV turėjo didžiausią prekybinį laivyną pasaulyje, o po liberalizavimo to laivyno nebeliko. Ar tai problema? Bet gal ir problema, bet neužmirškite, kad po to jūrų e, transporto sektoriui kilo daug problemų susijusių su tuo mm, e, geriausių taisyklių, geriausių įstatymų ieškojimo, įgulų samdymo iš pigiausių šalių, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje ši problema nėra tik europinė, jinai yra pasaulinė problema. Keturių akių principo svarba yra labai svarbi. Daugelis apklaustųjų sakė, kad jų kolegos uh, situacija darbe neleidžia jiem priimti svarbių objektyvių sprendimų saugumo srityje. Žiūrime į tarptautinę darbo organizaciją ir kitas e, organizacijas. Taip, čia reikia tarptautinio požiūrio ir ES turėtų čia parodyti pavyzdį. Bet jei mes norime naujų taisyklių, tai jos turi būti įgyvendinamos Niekas nenori vo, tokių mm, taisyklių, kurios nieko nepakeis. Integruotas požiūris apima įvairias rytis ir visus suinteresuotus lygmenius, taip pat ir tarptautinį lygmenį, bent jau visas ES valstybės narės. ir manau, kad socialiniai partneriai e, turi, mm, socialiniai partneriai už saugumą atsakingos institucijos visi kartu turi čia susėsti ir kalbėtis. Nes jei kopijuojame kažkokią e, su saugumu susijusią sistemą ir bandome ją suderinti su socialinė apsauga, tai gali kilti problemų, jei nebus tinkamai apibriežti terminai, o jei nebus tinkamai apibriežti, tada bus sunku įgyvendinti reikalavimus. O saugumo problema yra taip pat susijusi ir su atsakomybės problema. Kai kalbame apie subrangos grandinę, kas tada atsakys, jei įvyks avarija ar padaroma žala? Kas tokiu atveju bus tas ekonominės veiklos vykdytojas? kas yra pagrindinė savoka, kai kalbame apie buveinės, įmonės buveinės taisyklę. Taigi čia reiktų pabrėžti keletą dalykų. Dabar esami teisės aktai netiks ateičiai. Jei norime pasižiūrėti, kas vyks aviacijos sektoriuje, pasižiūrėkime, kas vyksta dabar jūrų sektoriuje tos pigios įgulos jau samdamos e, už ES ribų, jų e, gyvenamoji vieta jų yra už ES ribų, tas problemas turime spręsti. Toliau darbo rinkos klausimai turime drausti tokias apmokėjimo schemas, kai mokama tik už skrydį, tik už skrydimą. Bet kadangi tokiam dalykui yra rinka, tai tokia atlyginimo sistema ir egzistuoja, nes yra žmonių, kurie sutinka, kad jiem būtų mokoma tik tai e, už jų darbą per skrydį, skrydžio metu. Jei žmonės yra m, mm, nestabilioje situacijoje, nestabilioje užimtumo situacijoje, tai jie tada sutinka dirbti. Ir tokiu pagrindu Taigi reikia daugia sektorinio požiūrio, daugia disciplininio požiūrio ir turime neužmiršti, kad visos kompetentingos institucijos ir suinteresuotos pusės turi dirbti kartu ir turime turėti taisyklės, kurios būtų gyvendinamos. Pirmininkė, dėkoju visiems už dalyvavimą, už pateiktą informaciją, už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Esu tikra, kad ateityje ir toliau susitiksime. Išgirdome iš jūsų, kokie yra faktai, kokia situacija, dabar jais remsime savo tolesnėme darbe. Nemažai metų parlamentas jau dirba transporto sektoriuje, konkrečiai užimtumo komitas, komitetas, bet mes labiausia skiriame dėmesį kabotažui ir kelių transportui. Parlamentas prašė, kad būtų atlikta pilotų darbo sąlygų studija. Matome kokios problemos yra civilinės aviacijos sektoriuje, matome, kokios problemos yra kitose transporto sektoriuose. Ir mes dabar norime paspausti komisiją, kad jinai veiktų, kad jinai padarytų daugiau. Komisija organizuos klausimus, galbūt ir šiandien esantis mūsų svečiai juose dalyvaus. aišku, kad turi būti keičiama dabartinė situacija. Faktus gavome ir gauname iš įvairių aviacijos sektoriaus specialistų. Dėkoju visiems, kad atvykote, dėkoju už jūsų pristatymus ir tikrai sustiksime ateityje. O dabar esame 14 mūsų darbo tvarkės punkte išteklių naudojimo efektyvumas, žiedinės ekonomikos kūrimas. Turime pakalbėti apie 67 pakeitimus šiai nuomoniai. Atsakingas komitetas yra Envi. Suteiksiu žodį pranešėjai poniai Begin. Grazie, signora prezidentė. Dėkuoju, pirminkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už parengtus pakeitimus. Man buvo labai malonu įsitikinti, kad kitų nuomonės yra taip pat tokios pat kaip mano, kad e, mąstome panašiai. Tai gana ambicingas pasiūlymas, e, kuris e, vėliau buvo atsimtas komisijos. Žinome, kad dėl šios problemos daugelis šalių kenčia, dėl ekonominės krizės ir ieško būdų sukurti daugiau darbo vietų, šviesti ne tik pramonę, bet ir plačiąją visuomenę kad e, būtų kuriami veiksmingesni, tvaresni ekonomikos modeliai. Jau matomas e, staigus poveikis, ypač tuose regionuose, kurie ypač nukentėjo dėl krizės ir labai svarbu, kad valstybės narės paremtų šį perėjimą pasitelkdamos įvairias priemonės. Taip pat turi būti fiskalinių, tai yra mokestinių paskatų, susijusių su PVM ir kitų priemonių. Svarbu vengti išteklių švaistimo ir kurti daugiau darbo vietų tam tikrose srityse, pavyzdžiui, atliekų perdirbimo srityje ir kitose srityse turi būti užtikrinami viešieji pirkimai, socialiniai aplinkosauginiai klausimai atsakomybę šiose srityse, galime rezultatų sulaukti tik tai pasitelkdami konkrečių priemonių ir Neseniai sekretariatas visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėjams persintė kompromisinius pakeitimus. Tikiuosi, kad visi e, galės e, susitarti ir galėsime toliau sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū. Dabar ponas Vijų. E, Merci, madame. Dėkui, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Begin, šešelniai pranešėjai ir kolegos, kurie dirbo e, kartu, norėtų pritarti šiai nuomoniai. Tie pakeitimai, kurie yra pateikti, man atrodo įdomus ir atspindi APP politinę liniją iš esmės. Turime šiek tiek dar juos paderinti, kad būtų rasta bendra pozicija. Bet norėčiau išreikšti abejonės dėl pirmo ir aštunto paragrafų. Dėl pirmo iš esmės galėtume susitarti, sakome, kad gaila, kad komisija atsijėmė savo dokumentų paketą dėl žiedinės ekonomikos, bet yra įsipareigojusi iki metų pabaigos pateikti naują pasiūlymą. Turime šios pastraipos formuluotę padaryti kuo tikslesnę, kad neįsiveltume į ginčą su komisija bet kad taip pat mm, nurodytume, kad laukiame iš komisijos aiškių įsipareigojimų. Aštuntoji pastraipa. Žiedinė ekonomika. Tai yra ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis projektas ir neturėtų tapti papildomais kaštais valstybėm narėm, kurios ir dabar jau žiūriu, kaip kuo mažiau sumažinti biudžeto deficitą. Dėkui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Silkijotis. Dėkuoju pirminkė. Με πολλές από αυτές συμφωνούμε. Ε, κυρίως συμφωνούμε με αυτές τις τροπολογίες οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση της προστασίας. Aš sutinku su tuo, kad Mes stengiamės apsaugoti darbuotojų teisės ir, ir e, taip pat jų saugumą. Tas pakeitimas, e, mes jam pritarėme, tačiau taip pat būtų labai gerai, jeigu mes pateiktume ir kompromisinius pakeitimus. Pavyzdžiui, E, dėl atvirų viešų investicijų, kad jos paremia tvarę plėtrą, tą tvarę ekonomik, tvaro ekonomikos vystimasi. Tačiau dėl e, tų pakeitimų, kurie e, numato vartotojo apmokesnimą, tai mums jie nepatinka. Mes jiems nepritarėme. Todėl mes pateikėme pakeitimų pasiūlymus prieš šį e, siūlomą pakeitimą. Aišku, svarbu apsaugoti aplinką, tačiau taip pat svarbu ir saugoti darbo vietas. Ir todėl labai svarbu, kad e, darbo vietos būtų saugesnės ir oresnės. Ir ta, taip pat mes turime būti pasirengę e, kartu su pranešėja parengti kompromi, naują kompromisinį pakeitimą. Dėkoju už visą nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad mes e, galėsime produktyviai bendradarbiauti. Ačiū. E. Dėkoju. Darbų grafikas toks. Balsavimas užimtumo komitete vyks e, gegužės 28 dieną. Envi balsavimas bus Birželio 16-17 dienomis plenarinėje sesijoje bus balsuojama Liepos mėnesį. Toliau 15 mūsų darbo tvarkės punktas - socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu. Tai savo iniciatyvą parengto pranešimo svarstymas. Pranešėja e, ponia Lopė Fontanie, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandien pristatome šį projektą dėl socialinių verslumų ir socialinių inovacijų, kovojant su nedarbu. Tai labai svarbi tema, Socialinė ekonomika sukuria maždaug 14 tūkstančių darbo vietų ir tai um, gana e, svarbis rytis, e, demonstruojanti didelį augimo potencialą ateityje. Todėl manau, kad Europos parlamentas turėtų nagrinėti šią temą. Kai rengiau e, pranešimą, atsižvelgiau į įvairių sektorių atstovų rekomendacijas. Noriu visiems padėkoti ir tikiuosi, kad svarbiausias mintis pavyko atspindėti šiame pranešime. Žinoma, ribojama e, tokių pranešimų apimtis, todėl ne visuomet pavyksta juos įtraukti viską, ką norėtume bet e, manau, kad e, visiems nariams, visiems šešėliniams pranešėjams nešus savo indėlį mums pavyks patobulinti šį tekstą. Terminas yra gegužės 21 diena, vidurdienis. Taip pat e, ir pati pateiksiu pakeitimų pasiūlymų, kad galima būtų patobulinti tekstą, jį pataisyti, kai ką mm, reikėtų pataisyti. Manau, kad e, taip pat svarbu atskirti socialinės ekonomikos įmonės nuo tradicinių įmonių. Socialinės ekonomikos e, įmonių tikslas socialinis. Jų tikslas e, daryti socialinį poveikį, pavyzdžiui, kuriant darbo vietas ir teikiant paslaugas tokių įmonių nariams arba kuriant teigiamą socialinį aplinkosauginį poveikį visomis tomis priemonėmis einama truputį toliau nei e, siekia tradicinės įmonės, kurių pagrindinis tikslas yra pelnas. Todėl labai svarbu, kad būtų parengta tam tikra apibrieštis, iš kurios būtų aiškus tas e, skirtumas kad tai nėra vienas ir tas pats. Kai kurios um, tradicinės įmonės taip pat turi socialinį poveikį, bet tai nėra jų pagrindinis tikslas. Jų pagrindinis tikslas yra komercinio pobūdžio. Taip pat uh, į šio pranešimo antraštį yra įtraukta savoka socialinės inovacijos. Jas mėginame apibriežti F konstituojamoje dalyje ir manau, kad tikrai verta būtų pabendrauti ir su šešėliniais pranešėjais dėl šios apibriežties. Antra, socialinė ekonomika turi labai teigiamą poveikį įgyvendinant 2020 m. strategijos tikslus, ypač mažinant skurdą ir skatinant užimtumą. Be to, šios įmonės jos ne tik siekia kuo didesnių pajamų, kuo didesnio pelno, jos visų pirma nori sukurti teigiamą socialinį e, poveikį ir išlikti tvarios ilgainiui. Yra įvairių teigiamų pavyzdžių, pavyzdžiui, iš Ispanijos. Ispanijoje nedarbo lygis labai didelis, didelės problemos dėl to patiriamos ir daug e, įmonių turėjo užsidaryti. Taigi Ispanijos socialinės ekonomikos įmonės e, ne tik geriau atlaikė krizę, bet e, ir sukūrė gana daug naujų darbo vietų ir įsisteigė daug, keli tūkstančiai tokių naujų socialinės ekonomikos įmonių Ispanijoje. Reikia dar daug ką gerinti, tobulinti, kad um, socialinės įmonės galėtų įgyvendinti visą savo potencialą, įspręsti savo problemas. Viena iš potencialių problemų uh, kyla dėl to, kad uh, žmonės neteisingai suvokia, kas yra socialinės ekonomikos įmonės. Reikia užtikrinti, kad būtų kuo mažiau biurokratijos, kad būtų daugiau galimybių gauti finansavimą. Taip pat um, būtų svarbu skatinti socialinės ekonomikos įmonės, um, padėti surinkti ir gauti kuo daugiau informacijos, ją dalytis apie šias įmonės šiame sektoriuje Mano pranešimo svarbiausi dalykai yra susijęs su finansavimu. Socialinės ekonomikos įmonės susidūrė su daugiau problemų nei tradicinės įmonės. Turime galvoti ne tik apie Europos socialinį fondą, bet ir apie mikrofinansavimą, apie kurį kalbėjome šyrit. Jis taip pat labai svarbus šiame kontekste. Be to mm, reikėtų turėti omenyje ir investicijų fondą. Taip pat pirminkę norėčiau paminėti tokį klausimą kaip mokymas. Testinis e, mokymas, rengimas yra labai svarbus, labai e, svarbu, kad būtų skleidžiamas žinios, kad būtų rengiami kvalifikuoti darbuotojai. Žvelgiant į ateitį, visų pirma, norime, kad jauni žmonės palankiai vertintų galimybę mokytis e, tokioje socialinėje srityje ir e, būtų atsparesni ateityje, e, kai susidurs su įvairiais sunkumais. Ačiū dabar žodis šešėliniam pranešėjui socialdemokratų vardu. Ačiū pirminkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, jai parengus pranešimo projektą, didžiai dalimi jam pritariu ir manau, kad viskas neblogai suformuluota. Man bus malonu prisidėti savo frakcijos vardu prie glutinio teksto varianto. Norėčiau pasakyti štai ką. Labai svarbu, kad šiame dokumente labai rimtai įvertinta ekonominė padėtis Europoje, yra kalbama apie skurdo lygį, socialinę atskirtį, nedarbą, ypač jaunimo nedarbą. Šiandien um, išvelgiame įvairių pokyčių ir nacionalinių lygmenių, ir ES lygmenių. Yra įvairių programų, uh, kurios uh, gali padėti um, spręsti užimtumą ir socialinės problemas Europoje. Uh, kalbant apie socialinės ekonomikos um, įmonės, ne tik siekiama pelno, bet siekiama diokti įvairias socialinės vertybės. Ne tik siekiama kuo didžiausio pelno, kaip būdavo anksčiau. Ir manau, kad mm, verta daug ką pakeisti šiame sektorėje, mm, vadovaujantis praeities patirtimi. Visą tai atsispindi šiame pranešime. Taip pat yra dar vienas svarbus aspektas, kad socialinės ekonomikos įmonės turi didelį potencialą kurti darbo vietas. Ir kurti tam tikrą vadinamą į socialinį pelną. Galėsiu pateikti kelias pastabas šią temą ir kolegos joms pritarė. Taip pat dėl 17 punkto šiame pranešime Norėčiau pasakyti štai, ką ten pasakyta, kad Europos komisija turi elgtis kuo lankščiau taikant Europos e, taisyklę socialinės ekonomikos įmonėms. Tai Ar tai bendro pobūdžio pastaba, ar jūs kalbate konkrečiai apie e, tam tikrus pavyzdžius, kai dėl valstybės pagalbos skirimo kilo tam tikrų problemų socialinės ekonomikos įmonėse. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponia Harkin. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Perskaičiau pranešimą ir pritariu jo esmei ir bendrai linijai ir tam, kad socialinės įmonės pagrindinis tikslas turėtų būti mm, visuomenės, mm, indėlis visuomenės gerovę, o ne pelno siekimas. Taip pat pritarčiau jum, kad jei įmonės turi e, e, tvirtas regioninės ar vietinės šaknis, tai galėtų prisidėti prie teritorinės regioninės sanglaudos. Dar keletas komentarų. Manau, kad į šį panešimą, jei įmanoma, turėtume įtraukti tokią mintį. E, verslininkai dažnai dėl susikloščiusių visuomenės e, suvokimo standartų bijo rizikuoti, kad po to nejaustų gėdos, bet kaip tada e, inovatyvų sprendimai pavyzdžiui, socialinių problemų. Mes turime skatinti verslumo mokymą. Aš paskaičiau kai kuriuos pakeitimus. Aš nemanau, kad švietimas turi suteikta, būti sutelktas į verslumo mokymą, bet švietimas turi, švietime turi rasti vietos ir, ir verslumo aspektai, kad moksleiviai galėtų dalyvauti įvairiuose renginiuose, kad būtų skatinamas jų naujoviškas mąstymas ir panašiai. Verslumas neturi būti švietimo tikslas, bet turi tapti švietimo dalimi. Manau, kad tai yra svarbu. Žmonės e, versininkus įsivaizduoja tokius kaip Bila Gates ar e, kokius kitus milijardierius, bet ne visi verslininkai orientuojasi tik į pelną. Vis daugiau verslininkų dabar derina socialinį aspektą savo įmonėse, socialinę atsakomybę ir verslumą, ir verslą. Ir tą irgi turėtume skatinti ir tai taip pat susijęti su švietimu. Manau, jauniems žmonėms tokios idėjos būtų patrauklios. Turiu klausimą pranešėjai 10 ir 11 punktuose jį kalba apie viešųjų pirkimų direktyvą ir skatina valstybės narės užtikrinti, e, kad viešuose pirkimuose būtų irgi numatytas socialinis aspektas. Mano klausimas pranešėjai būtų toksai, aš pačios direktyvos išsamei nežinau, bet pranešėjas skatina įtraukti socialinės nuostatas į viešųjų pirkimų procedūras ir tas bus leidžiama viešųjų pirkimų procedūroje. Taigi norėjau paklausti, ar valstybės narės to nedaro, ar, ar kodėl čia toks pasiūlymas yra pateiktas, norėčiau išgirsti pranešėjos nuomonę aš rengiau nuomonę apie tą tip susitarimą, transatlantinį prekybos ir investicijų susitarimą. Tai norėčiau sužinoti, kad jei sudarysime tą susitarimą su JAV, tai kaip mes čia tada sugebėsime užtikrinti tą socialinį aspektą. Ir galiausia, e, socialistas kolega e, klausė, ir aš irgi prie to klausimo prisijungčiau e, lankstumas teikiant e, valstybės pagalbą. Žinau, kad yra de minimis taisyklė ir norėčiau daugiau iš pranešėjos išgirsti apie tai. Dėkui. Thank you, Mr. Silikiotis. Dėkuoju, panas Silikiotis. Dėkuoju visų pirma Noriu palinkėti e, sėkmės ir padėkoti pranešėjai už gerai nuveiktą darbą. labai svarbu paskatinti šitas socialinės įmonės, kurios atlieka socialinės funkcijas Europoje. E, dabar egzistuoja labai e, didelis judėjimas šioje srityje, daug, daug žmonių turi nemažai patirties, Tačiau atskiros iniciatyvos tikrai nepakeis valstybės, nes be abejo socialinis verslas taip pat e, turi būti saugus, turi būti užtikrintos socialinės garantijos, turime skatinti investicijas ir paraginti žmonės ateiti į darbo rinką. Ir e, dažnai kalbama apie įvairius memorandumus, apie e, darybinius trejerutus ir apie e, taupimo mechanizmus, kas iš tiesų privedė prie e, didelio nedarbo daugelįje šalių. Ir bet kokią socialinės, socialinės visuomenės viltį tokie įvykiai iš tikrųjų numenkino, išsklaidė visas viltis. Ir dabar mums reikia rasti integruotą požiūrį, sprendimą, kuriuos gali e, priimti tik tais viešosios institucijos, valstybė, būtent valstybė ir turi investuoti. Dabar dėl socialinio verslumo ir inovacijų. Tai yra nieko specifiško ir tai yra labai bendrai apžvelgta šiame pranešime, viskas labai bendromis frazėmis, todėl mes pateiksime savo pakeitimus. Kadema Deli iš šaliųjų. Merci, Madame la Présidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už kokybišką pranešimą iš EPP frakcijos tokia nuomonė gali, toks, toks pranešimas gali stebinti. Iš tiesų, jūs labai rimtai žiūrite į šį klausimą, bet manau, kad čia šiek tiek trūksta globalios vizijos. Pabandysiu paaiškinti. Mes žalieji nekalbame apie socialinę įmonę be solidarumo aspekto. Tai yra socialinė įmonė yra solidari. Socialinė įmonė netu, tikra socialinė įmonė neturėtų būti kaip koks ekonomikos papuošalas. Lygiai taip pat socialinė įmonė neturėtų būti keliose ekonomikos sektoriuose. Solidari socialinė įmonė Mm, gali veikti visose ekonomikos sektoriuje. Tai yra žmogiškas, humaniškas, labiau demokratiškas įmonės modelis. Tai yra įmonė, kur yra naujų vertybių nešėja. Kuo galėtume apibūdinti dabartinį ekonomiką? Žiauri konkurencija, socialinis dempingas – matėme, kaip nuo to kenčia vyrai ir moteris, ar jie būtų darbuotojai ar vartotojai. Ir e, įmonių socialinis aspektas nebeatsveria visų tų neigiamų rinkos aspektų. O mes turime bandyti pakeisti situaciją, siekdami iš tiesų, kad mūsų ekonomika stovėtų ant socialinių įmonių ramščio, nes tik tai leistų mums kovoti su nedarbo problema, užtikrinti didesnį darbo rinkos tvarumą, stabilumą. Socialinė ir solidari ekonomika taip pat turėtų būti yra kitaip valdoma mūsų dabartiniai ekonomikos rodikliai yra nutolę nuo realybės. Neatspindi realybės, neatspindi piliečių lūkesčių, o ekonominė, o, o socialinė ir solidari ekonomika leistų mum uh, nusileisti į realią situaciją, nusileisti į realybę. Uh, Jūs kalbėjote apie reikalingų finansinių lėšų socialiniai ir solidariai ekonomikai, bet mes turime eiti dar toliau ir orientuotis į mokesčių sritį, nes žinome, kad e, taikome tam tikras mokesčių taisyklės, e, siekdami paremti smulkų ir vidutinį verslą, tai galėtume sudaryti ir lengvatinės palangės mokesčių sąlygas ir socialiai atsakingoms įmonėms. Ir būtent šio mokesčių aspekto e, mm, trūksta jūsų pranešime ir čia, pavyzdžiui, galėtume neužmiršti tų 160 tūkstančių kooperatyvų, kurie veikia Europos Sąjungoje. Ir aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą, nes kooperatyvų vertė turi būti aiškiau suprantama tik 6 procentai Europos darbuotojų dirba e, socialiniai atsakingų, socialiai atsakingų įmonių sektoriuje, e, taigi jo vertė yra kaip ir per maža. Turime suteikti didesnę vertę, turime siekti, kad e, tokios įmonės būtų tvaresnės, Po aštuonių mėnesių vyks tarptautinės viršūnių sustikimas Paryžiuje, skirtas mm, aplinkos apsaugos klausimams. Ir noriu pabrėžti, kadangi esu žalioji, kad ryšys tarp ekonomikos, aplinkos, visos mūsų planetos mastų yra per mažai paliestas šiame pranešime. Solidarumo aspektas nėra pakankamai paliestas Taigi norėčiau, kad visi šie dalykai būtų įtraukti į jūsų pranešimą. Turime laikytis teritorinės ir socialinės sanglaudos tikslų, aplinkos apsaugos tikslų ir aš apie tai, ką kalbėjau, parengsiu pakeitimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš tik tai keletų sekundžių viršėjau man skirtą kalbėjimo laiką. Uh, Dėkoju. Mhm. Begin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip pranešėja Lopes Fontanė pabrėžė, su socialinės apsaugos aspektai labai svarbus po krizės. Savo iniciatyvos ataskaitoje buvo išsakytos mintis, kurias noriu pabrėžti. Kiekviena valstybė narė nori, turi pa, paskatinti socialinę ekonomiką ir tai labai, todėl labai svarbu paremti ir socialinį verslą ir užtikrinti mokymasi ir keistis gerą praktiką. Mums reikia aiškaus skirtumo tarp įmonių socialinės atsakomybės ir socialinės ekonomikos. Kai darbdaviai siekia e, socialinio-ekonominių tikslų, tai e, daro savo įtaką, pavyzdžiui, mažinamas nedarbas. Tokia pati tra, e, tradicinė įmonė turėtų gauti mokesčių nuolaidas, kad būtų paskatinta tai daryti. Ačiū. Dabar ponia Fontanje. Jeigu norėtumėte ką, ką, kai ką papildyti, prašom ir atsakykite klausimus. Ačiū. Presidenta, muy brevemente. Dėkoju. Labai trumpai. Be abejo, mes e, dabar turime gerinti šitą pranešimą, tam reikia diskutuoti ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos turi tas diskusijas surenkti. Dėl kolegų socialdemokratų frakcijos norėčiau pasakyti, sutinku su tomis pastabomis ir galėsiu papildyti juos. Dabar dėl 17 dalies buvo pateikto, pateikti bendro pobūdžio komentarai. ir gavau informacijos iš tam tikrų organizacijų. Socialinė ekonomika smulkiam ir vidiniam verslui yra sunku padėti dėl to, kad jie turi per didelį E, darbuotojų skaičių. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, aš buvau Belgijoje, įmonė turi 200 darbuotojų, jie neturėjo galimybės gauti finansavimo, pagalbos, nors e, jie tikrai dalyvavo socialinėje ekonomikoje. Pone Harkin. Aš palauksiu jūsų pakeitimų, pasiūlymų. O dabar dėl socialinės neligybės, manau, kad klausimas yra sudėtingas. Aš daug apie tai diskuta, e, galvojau, kaip tai galėtų įtakoti situaciją. Manau, kad tai galėtų būti naudinga. Taip pat kolegai iš GUE noriu pasakyti, dėl įmonių ir žmonių apibrėžimo socialinėje ekonomikoje. Būtų puiku, jeigu mes galėtume susitarti dėl tokio apibrėžimo. Pone Dali, labai vertinu jūsų gražius žodžius. Tačiau e, solidarumas e, yra ne tik kairiųjų reikalas, jis yra reikalingas mums visiems. Aš pateiksiu Jums e, socialinių e, įmonių e, pavyzdžių Saragosoje. Mano mieste yra viena įmonė Saragosoje, kurios socialinė ekonomika yra pavyzdinė, jie kuria labai daug darbo vietų. Ir kaiminystės asociacija Saragosoje man atsiuntė pranešimą spaudai, kuriame yra sakoma, kad jie geriausiai dirbo su savivaldybėmis, kurios e, valdomos populistų partijos Ispanijoje. Aš e, esu tikras, kad kartu, tikra, kad mes galėsime kartu e, gerai padirbėti ir tikrai lauksiu darbo su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Terminas pakeitimams, kaip minėjo ponia Fontanė, yra vidurdienis, gegužės 21. Ir Iki birželio 15-osios pakeitimai bus pateikti, o balsuojama bus Liepos 15. 16. Klausimas darbo atvarkėje neligybės mažinimas ypatinga dėmesį skiriant vaikų skurdui. Ir dabar pateiksiu, um, suteiksiu žodį pranešėjai poniai Suber. Brigadas, senjor prezident. Ačiū pirmininkė. Vaikų skurdo problema yra ES e, vienas iš didžiausių gėdo šaltinių. 2008-2012 metais padidėjo socialinės atskirties problema. 2007 e, metais nukentėjo at, daugybė vaikų 2008-2012 metais socialinė skirtis padidėjo nuo 26,5-28 procentų, o 2013 metais Eurostato duomenimis 26,5 e, milijonai e, vaikų e, yra ties skurdo riba. Visos organizacijos dirbančios šioje srityje ir visos organizacijos dirbančių šioje srityje sako, kad vaikų skurdas padidėjo iš esmės dėl dviejų veiksnių. Visų pirma, dėl socialinės neligybės dydžio, dėl nevienodo ne, ne turto pasiskirstimo ir antra dėl darbo politikos, kuri, kaip žinia, e, baigėsi atlyginimų sumažinimais ir sumažinta socialinė pagalba. E, netgi vadovaujantis ES ir trejato politika daugelie valstybių narių e, matėme e, smarkiai sumažėjo vaikus augin, parama vaikus auginančioms šeimoms. Pavyzdžiui, Portugalijoje apie milijoną, milijonas vaikų nebegavo papildomos išmokos šeimai. O 2012 metais apie 13 tūkstančių šeimų nebegavo e, paramos pagalbo, pajamų pagalbos. O geriausia situacija yra šiaurės šalios, šalyse, Slovenijoje, Austrijoje, dėl to, kad e, toliau e, buvo skiriama parama vaiko auginimui, švietimui. Portugalijoje, Graikijoje, Ispanijoje į šią sritį, į švietimą yra investuojama daug daugiau. Čia ir vaikų skurto lygis yra didesnis. UNICEF e, konstatuoja, kad viduržėmio jūros regione sumažinti biudžetai sublo, pablogino vaikų gyvenimo sąlygas. Tad turime pasakyti, kad E, tokią politiką ir tie, kurie ES paskatino tą politiką, rizikuoja pažeisti vaikų teisės. Ir be abejo, tartutinius įsipareigojimus. pagal įvairias konvencijas ir konventus. Ir tokioje situacijoje manau, kad reikia spręsti vaikų skurdo priežastis. Savo pranešime pateikėme rekomendacijų, kai kurias iš jų dabar paminėsiu. Pirmiausia, valstybės narės turi sukurti paskatas, e, sustiprinti universalias subsidijas ir išmokas vaikams paremti. Tai yra neatsiejama vaiko teisė. Be to, mes norėtume, kad Europos komisija nebereikalautų, kad valstybės narės mažintų administracinę naštą, e, kad jos e, užtikrintų didesnį lankstumą paslaugų teikimo srityje bei darbo sąlygų srityje ir taip pat turėtų nepamiršti savo 2013 metų leidinį, dėl, kuriame kalbame apie skur, vaikų skurdą. E, taip pat komisija turėtų pasinaudoti MF, daug, daugiametės finansinės perspektyvos tarpinę ataskaitą, e, jos apžvalga ir e, atsižvelgti, jog ten parašyta, jog vaikams yra skiriamas e, prioritetas sanglaudos politikos rytyje. Taip pat valstybės narės turi užtikrinti prieigą prie nemokamo mokymo visiems vaikams nuo pat kūdikystės tam turi būti numatyta tinkama parama. Mes manome, kad mokslo metų eigoje turi būti užtikrintas e, vaikų vežimas į mokyklą, taip pat e, nemokama sveikatos apsauga, e, pirminė ir prevencinė, diagnostinis gydimas, ypač vaikų, kūdikių. Taip pat prenatalinė priežiūra ir uh, pogimdyvinę priežiūrą. Tai apima ir pediatrus, ir dantis stomatologus ir panašiai. Taip pat turime prisiminti, kur egzistuoja didžiausia neligybė ir padidinti, pagerinti socialinių paslaugų teikimo techniką. Kaip žinia, trūkstant dėl vietos e, trūkumos mes negalėjome pateikti daugiau rekomendacijų ir pasiūlymų, nors ir norėjome. Tačiau tikimės, kad šiais pakeitimais mes užpildysime pranešime egzistuojančią spragą ir tikiuosi, kad komitetas galės parengti pranešimą, kuris e, tinkamai nustatys e, problemas, pasiū, pateiks pasiūlymų ir tai bus alternatyva tam, ką esame matę anksčiau. Be abejo, e, ir tai padės išspręsti dabartinę susidariusią tragišką situaciją Europos Sąjungoje. Ačiū. Pone Saidrova. E, Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiama pranešėja. Aš norėčiau padėkoti Jums už pranešimą, nes tema, neligybės tema, ypač kai tai paliečia vaikus, yra labai svarbi. Ir dėkoju, kad aš galiu būti šešėlinė pranešėja, rengiant šį pranešimą. Neligybės mažinimas reiškia pirmiausia tai skurdo mažinimą. Vaikų skurdas yra lemiamas jų šeimų socialinės atskirties, jų šeimų skurdo, mm, mm, lemiamas to, ar mm, jų tėvai dirba ir kiek vaikų yra šeimoje. Jei norime sumažinti vaikų skurdą, tai pirmiausia, reikia susitelkti ties šeimos pajamomis. Toliau, kas yra labai svarbu, viešosios paslaugos, pirmiausia, tai švietimas. Pranešime kalbama apie būtinybę didinti socialinę paramą. Taip, tai teisinga, bet čia reiktų kalbėti apie tėvus, kurie turi vaikų, dirba, bet per mažai uždirba. Tokiem mm, taip pat yra tėvų, kurie yra bedarbiai ir negali rasti darbo. Pranešimas susikoncentruoja tik ties tokiom dviem šeimom. O aš manyčiau, kad reiktų daugiau mm, plačiau pažiūrėti į mm, tokias šeimas, Ir kalbant apie socialinę paramą, tai reiktų pirmiausia ją nukreipti šeimoms, kuriuose yra vaikų. Ir labai svarbu e, sudaryti daugiau galimybių tėvams gauti darbo. O kalbant apie vaikus, tai turime siekti, kad būtų geresnės viešosios paslaugos ir labiau prieinamos, ypač sveikatos apsauga ir švietimas. Devintam, dešimtam, vienuoliktam punktuose apie tai kalbama, bet aš manau, kad nepakankamai. Ypač turint galvoje mm, švietimo svarbą, nes išsimokslinimas leidžia užtikrinti socialinį mobilumą. Jei mes nenorime dauginti skurdo, platinti skurdo, nenorime, kad mm, per kelias kartas tos pačios šeimos žmonės kurstų, tai turime mm, užtikrinti mm, tinkamą mokymą, švietimą vaikams, tinkamų kompetencijų, mm, mokymą, kad mm, tai prisidėtų prie vaikų mm, geresnės ateities. Aš pateiksiu savo pakeitimų ir tikiuosi, kad galėsime pagerinti. Mm, tada pateiksiu pakeitimų ir tikėsime, kad pagerės tada pranešimas. Vykliš. Pone Steinbruk, dėkoju visų pirma už pranešimą, jis tikrai labai geras ir uh, Be abejo, buvo ribotas, e, ribota apimtis, tačiau ta tema labai e, gera. Ir manau, kad mes e, parengėme labai neblogų pakeitimų. Taip, vaikų skurdas yra visoje Europoje, tai yra labai skausminga tema. Ir mes turėtume susikoncentruoti į visus vaikus, kurie E, kurių vieni tėvai turi darbą, kiti neturi darbą, bet nors ir turi, uždirba nedaug. E, reiškia, vaikai vis tiek dirba, e, gyvena skurde. Ir jie yra kategorizuojami pagal savo tėvų statusą. Mes turime stebėti tuos vaikus, nepamiršti jų. Taip pat mes žinome, kad Europoje daugelis e, šeimų nukentėjo nuo pastaruoju metu vykdomos socialinės politikos. E, šešėlinės pranešėjams, pavyzdžiui, e, ponui Cuber, pon, ponui Cuber aš taip pat noriu padėkoti. Ir taip pat svarbu, džiaugiuosi tuo, kad buvo paminėta vaikų garantija, vaikų garantijos tema. Ir mm, tas pats tai yra prilyginama jaunimo garantijos. Pone e, Blinkevičiūtė taip pat e, sutinka su e, pranešėja dėl to, kad iš tikrųjų labai svarbu E, kovoti su vaikų skurdu ir 2013 metais komisija taip pat minėjo pranešime e, apie e, investicijas per vaikus. Šitas pasiūlymas yra labai geras ir tikrai reikia įsiaiškinti, E, kaip tai galima būtų pagyventi. Pone Blinkevičiūtė taip pat norėtų e, išspręsti problemą dėl e, netinkamos vaikų mytybos, nes tai turi blogą poveikį ir e, blogai įtakoja e, visą tolesnį vaiko ir suaugusio žmogaus gyvenimą. Taip pat e, šešėliniai pranešėjai norėčiau pasakyti, kad džiugu, jog paminėjote švietimo sistemos vaidmenį kovojant su skurdu tarp vaikų, kad jie turi turėti vienodas galimybės gauti išsilavinimą. Ir žinome, kad įvairiuose visuomenės sluoksniuose e, egzistuoja neligybė e, švietimo srityje visoje Europoje ir mes turime gerų pavyzdžių kai kuriuose Europos šalyse. E, Tai yra e, svarbi tema. Aišku, kai kurie e, tėvai turi gauti desnę paramą, kai kurie mažesnę, turime e, nepamiršti to. Aišku, bendradarbiavimas mums labai patiko, mūsų diskusijos labai patiko, mes turime tuos pačius tikslus ir idėjas, kurias atspindėjome ir galime dar atspindėti šiame pranešime. Ir labai svarbu nepamiršti vaikų. Ačiū. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tak dovolte aj mne. Dėkuoju už suteiktą žodį. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Šitą temą man labai artima, labai man rūpi ir manau, kad ir labai svarbu, kad negalėtume savo laiko ir pastangų šiai temai šiame pranešime yra nemažai gerų minčių. Eh, man patinka Aštuntasis punktas, pavyzdžiui, tai tikrai dažna problema, kad e, dėl prastų sąlygų šeimoje e, vaikai e, patiria problemų ir mokykloje, kartais turi eiti specialią mokyklą vien dėl to, kad auga nepalankiomis sąlygomis. Tai, kad tokie vaikai eina į specialią mokyklą turi ir labai rimtą poveikį jų tolesniam gyvenimui. E, šiame pranešime e, trūksta truputį dėmesio įtrauklaus, e, įtraukaus švietimo kokybei. Švietimo kokybei, kalbant apie vaikus, kurie auga nepalankiamis sąlygomis, pavyzdžiui, Romų vaikus, kurie nuolat e, kovoja su skurdu, taip pat e, įtraukaus e, švietimo problema susijusi su neįgaliaisiais vaikais. Norėčiau, kad mano pakeitimais šie aspektai labiau išiškėtų šiame pranešime. Manau taip pat, kad reikėtų šiek tiek daugiau dėmesio skirti užpasiniai veiklai mokyklose. Vaikai e, gaunantis e, gerą įsilavinimą kartais e, mokyklos atostogų metu vis, visą tai praranda palyginti su vaikais, kurie auga palankesnėmis sąlygomis. Taigi svarbu organizuoti tam tikrą veiks, veiklą ir atostogų metu. Tai e, e, galėtų vykti įvairiomis formomis, galima būtų pritraukti MVO, kitas įvairias, e, kitas, įvairias kitas organizacijas ir vietos bendruomenę. Taip pat reikėtų skirti pakankamai dėmesio gerai mytybai, tinkamai mytybai. Slovakijoje yra nemažai vaikų, kurie alkani ateina į mokyklą. Jeigu jie negauna šilto maisto, mokykloje gali būti taip, kad apskritai jo negauna, nes namuose e, yra labai prastos e, sąlygos. Taip pat e, pranešėjai dėl kai kurių dalykų nepritariu, pavyzdžiui, dėl nedarbo pašalpų didinimo. Na taip, tėvai gaus galbūt daugiau pinigų, bet e, vaikams e, svarbu turėti gerą pavyzdį prieš akis, svarbu, kad tėvai dirbtų ir jeigu nedarbo išmokos bus padidintos, e, tai nebus naudinga. Svarbu e, geriau kurti geresnės verslo sąlygas, kad tie tėvai susirastų darbą, dirbtų ir būtų geras pavyzdys savo vaikams. Manau, kad e, galų gale parengsime tikrai kokybišką pranešimą. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū. Ačiū. Atrodo, nėra Alde atstovų. Žaliųjų atstovų taip pat nėra. FDD, prašom. Pone Begin. Ačiū. E, Pirminkė, norėčiau e, padėkoti poniai Zuber už puikią iniciatyvą. Pritarėme daugeliui e, šio pranešimo aspektų ir mums ši tema labai aktuali. Manome, kad socialinė atskirtis, skurdas yra pagrindas imtis tam tikrų priemonių, e, užtikrinant e, minimalias pajamas galima pasirūpinti vaikais, užtikrinti, kad e, jiems būtų sukurtos minimalios, minimaliai tinkamos bent jau gyvenimo sąlygos. Manau, kad šiame kontekste taip pat galima pripažinti kad dažnai pažeidžiamos pagrindinės vaikų teisės, atitinkamuose tyrimuose, pranešimuose kalbama apie tas vaikų teisės, kad kiekvienas vaikas turi turėti galimybę mokytis, tinkamai maitintis, aukti palankioje aplinkoje šeimoje. Ir labai svarbu užtikrinti, kad ES valstybės narės investuotų į vaikų priežiūrą, į e, šį sektorių. Taip pat dar kartą dėkoju poniai e, Zuber už puikų darbą ir tikiuosi tolesnės sklandaus bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju. Baigiame. Vakar buvo terminas svarstymo. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 20-osios. Svarstymas vyks birželio 15-16 dienomis, o e, balsavimas e, užimtumo komitete Liepos 15-16 dienomis. Pagaliau turime dar vieną e, klausimą, bet turėsiu įskristi ir dėl to man reikės išeiti po dešimties minučių. Ar reikia kaip nors sugebėti aptarti 2016 metų biudžetą, aptarti įgaliojimus susijusius su trišalių dialogu. Pranešėja Deirdre Kliune. O jos vardu trumpai viską pristatys ponė Lopė Fontanje. Noriu paprašyti gana trumpai visą tai aptarti, nepasisakyti ilgai, nes man reikia skaityti skrydį, kitaip susidurs su problemomis. Efektyvimam. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė e, Kliūnė negali dalyvauti, nes Airijoje turi svarbių sustikimų, tai aš perskaitysiu tai, ką jinai parašė labai svarbu, kad mes turėtume aiškę nuomonę dėl 16 metų biudžeto, nors jis yra sudėtingas. Manau, kad mes turėtume skirti pagrindinę nuomonę kovai su jaunimo nedarbu. Tai nėra naujas reiškinys Europoje. 95 metais e, nedarbas buvo mm, labai aukštas ir žemiau 10 procentų ES niekad nenusileido, dabar siekia 22,5 procento, kai kuriuose valstybėse narėse jaunimo nedarbas net siekia 50 procentų. Taigi reikia skirti finansinių lėšų programoms, kurios kurtų darbo vietas tokiems asmenims, m, mm, kurie negali patekti į darbo rinką dėl įvairių trūkdžių. Reikia renkti m, e, specialistus toms rytims, kuriuose trūksta darbuotojų ir kuriuose būtų galima kurti naujų darbo vietų. Pavyzdžiui, kaip žalioji ekonomika, 89 procentai Europos įmonių yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ir sudaro du trešdalius privataus verslo įmonių, sukūrdamos 50 procentų visų privataus įmonių sukūriamo turtų. Labai svarbu kad tos smulkios ir vidutinės įmonės galėtų galimybę gauti kreditus. Ir čia turime mikrofinansų e, programą pabrėžti. Dėkoju už galimybę išsakyti mano nuomonę svarbiausius prioritetus e, šiuose dėrybose. Pirmininkė, dėkui, kad trumpai viską pristatėte. Ar dar šešėliniai pranešėjai norėtų ką nors pasakyti? Prašom. ponas Gerikė ir po to ponė Džiabalova. Dėl 16 metų biudžeto. Aš norėčiau kalbėti. Ulrikės ehm, vardu. Ehm, Europoje ehm, yra apmokėta apie 26 milijonai eurų ir šita e, suma 2016 metais auks. Šita uh, skolų krūva turi būti pašalinta, jinai yra nete, nete, neteisėta, ES negali įsiskolinti. Uh, pranešėja yra e, parengusi, išvardinusi, kiek daug pinigų reikės kitiems projektams. Ir trečiojoje pastraipoje yra reikalaujama, kad mes būtume, dirbtume daug efektyviau. ES nebegali vis daugiau aukti dalyvauti ir prisimti daugiau projektų, kurie yra nega, neįmanoma, kuriuos finansuoti. Labai svarbu, kad e, mes baigtume švaist, leis, leisti pinigus nekontroliuojamai, nes visa tai eina iš mokėtų mokėtojų, mokesčių mokėtojų pinigų ir e, tada mes nebematome ateities. E, reiktų padaryti labai aiškę analizę, kokią, kokias pasiekmes turėjo krizė ir pirmiausia turime įvardinti, jog euro valiutos sistema žlugo. E, ir e, taip pat svarbu paminėti, kad e, šita valiutų, valiutos bendroji valiuta sukėlė daug nedarbo vietų ir ypač jaunimo nedarbo. Mes turėtume užtikrinti 2014 metų ir 2015 metų jaunimo da, užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą. Ir Europos parlamentas turėtų gerai pamastyti, ar iš tiesų Europos Sąjungą reikia, visą Europos Sąjungą reikia taip uh, glaudžiai susijęti su uh, valiutų sąjunga visose srityse. Noriu paminėti pagrindinius uh, principus. Darbo rinkos programa uh, reikalauja, kad uh, E, valstybės narės e, organizuotų atitinkamai savo darbo rinką, e, nes ji dabar organizuoja labai skirtingai. Labai svarbus yra tinkamas mokymo, kvalifikacijos keitimo lygmuo. Svarbu keistis informaciją ir taip pat ES turėtų uh, ne, ne visada savo programas permesti į e, valstybių narių rankas ir ne visur valstybėse narėse tos programos tinkamai yra organizuojamos. E, valstybės narės turėtų pačios sukurti tam tinkamas sistemas, tačiau turi, taip pat turėtų nepamiršti, e, ne, ne, negali tikėtis, kad jų darbą perims pati ES ir už tai apmokės kitos valstybės narės. Taigi tokį norėjau pateikti pasiūlymą. Ačiū. Uh, like to... Pone Diabolova, dėkui noriu kolegės Renatos Weber vardu pakalbėti. Aldė šešėlinė pranešėja džiaugiasi, kad mūsų frakcijos prioritetai yra šioje nuomonėje, tai yra smulkių ir vidutinių verslo įmonių rėmimas, sveikatos ir saugos darbe užtikrinimas, mikrofinansavimo priemonių išplėtimas, pastangos mokymui ir gebėjimų kūrimui, ypač tiem sektoriam, kuriuose trūksta darbo jėgos ir kurie turi e, didelį darbo vietų kūrimo potencialą, bet Renata nori taip pat pasiūlyti tam tikrų pakeitimų. Reikia ne tik biudžeto tinkamo valdymo ir finansavimo, kai kalbame apie jaunimo iniciatyvą, bet ir refinansuoti e, šių, šias programas. Orus darbas nėra aiškios oraus darbo apibriešties ir turėtume orų darbą keisti tvarių darbų. Pagrindiniai sektoriai, kurie turi didelį darbo vietų kūrimo potencialą, yra išvardinti dešimtoje pastraipoje. Čia reiktų e, pridurti dar žalėje ekonomiką, žiedinę ekonomiką, nes jos leistų sukurti milijonus darbo vietų Europos Sąjungoje. Toliau vidurio laikotarpio tarpio peržiūra, strategijos Europa 2020 20 vidurio laikotarpio peržiūra, e, turėtume užtikrinti, kad jinai pirmiausia orientuotųsi į kovą su nedarbu ir socialinė integracija ir kad tikslai šiuose srityse būtų pasiekti. Ačiū, ačiū, kad trumpai pasisakėt. Ar kas nors dar norėtų ką nors pridurti? Pone Pirinskai, prašau trumpai. Aš tikrai labai trumpai pasisakysiu. Pirmiausia, manome, kad pranešimo projektas yra geras pagrindas surasiam darbui. Antra, manome, kad e, labai tinkama pusiausvėra socialinių ir kitų aspektų, kurie yra minimi šiame pranešime. Tik e, pasakysiu, ko čia trūksta, ką reikėtų plėsti. E, svarbu užtikrinti, kad būtų daugiau priemonių 2020 metų tikslams pasiekti. Taip pat reikia užtikrinti išteklius socialinių mokslų tyrimams, užtikrinti, kad būtų pakankamai lėšų skiriama iš Europos socialinio fondo 2016 metams ir įgyvendinti toliau visas programas Svarbu e, panagrinėti galimybę taikyti ir kitas priemonės, ne tik ESF, ir reikia pakankamų priemonių, kad e, būtų, e, nebūtų vėluojama įgyvendinti mokėjimų įsipareigojimus. Ačiū visiems už solidarumą. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 13-osios vidurdienio. Balsavimas užimtumo komitete vyks birželio 16 dieną, biudžeto komitete bus balsuojama birželio 22-23 dienomis, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama Liepos mėnesį. Aptarėme visą savo programą, savo darbo tvarkę, kitas mūsų posėdis numatytas gegužės 28 dieną. Tikiuosi, kad galėsime dar daugiau laiko skirti svarbiems klausimams aptarti gegužės 28 dieną. Dėkuoju visiems už darbą šiandien, malonaus savaitgalio.